Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Labas rytas, ponios ir ponai, prašau susėsti vietas, pradedame Regi komiteto posėdį, rytinę jo dalį. Man malonu šiandien Jums pristatyti ponę Ivanovą, kuri yra Europos audito rūmų atstovė. Ji yra audito rūmų narė, atsakinga už regionų politikos klausimus. Taigi man šiandien labai malonu ją priimti mūsų komitete, kad mes galėtume pasikeisti nuomonėmis. Ir ji pristatys specialą audito rūmų specialią ataskaitą apie finansinės priemonės. Aš tikiuosi, kad ponia Ivanova pasidalins savo nuomonę dėl finansinių priemonių, bet taip pat ir informuos apie auditorumų programą ir aptars su jumis klausimus, kurie galėtų kilti, kurie galėtų kilti mūsų komiteto nariams. Dirbsime įprastiniu būdu, suteiksiu žodį poniai Ivanovui, kad jį pristatytų savo pranešimą, o po to uh, bus užduodami klausimai kuriuos pateiks komiteto nariai ir jūs, ponė Vienova, galėsite juos atsakyti. Taigi žodis jum. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Man labai malonu šiandien dalyvauti regio komitete. Keletą kartų esame dalyvavę kaip auditorumo atstovai, bet aš labai vertinu jūsų kvietimą ir galimybę. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs dar kartą išrinkus pirmininkę ir taip pat vicepirmininkus, kurie buvo naujai išrinkti arba išrinkti antrą kartą. Vertinu jūsų darbą. Dabar pereisiu prie mūsų temus. Kaip jūs paminėjote, šiandien aš noriu pristatyti specialią ataskaitą apie ES biudžeto finansinių priemonių gyvendinimą pamokos iš program, programinio laikotarpio 2007-2013 metų. Mes galėsime aptarti klausimus susijusius su sanglaudos politika ir taip toliau. Pastaraisiais metais vis didesnis spaudimas buvo daromas pasiekti daugiau, turint e, tuos pačius e, išteklius ir vienas iš būdų tai pasiekti yra didinti dotacijas, papildyti jas ir naudotis finansinėmis priemonėmis. Tai yra mechanizmas, kuris teikia paramą per paskolas, garantijas, kurios turėtų būti mm, išmokamos, gaunamos, paskui gražinamos e, galutinių paramos gavėjų ir stengiamasi reikalauti disciplinos iš e, galutinės paramos gavėjo, kurie priklausomi nuo finansinės paramos. Kaip Jūs matote šiame grafike, vis daugiau yra naudojami e, naudojamos finansinės priemonės. 94-99 metų laikotarpėje buvo 0,6 e, milijardai Europos struktūrinių investicijų fondų 2000, 2000-2006 1,3 milijardai eurų, 2007-2016 milijardų ir yra e, nustatyta vertinta suma 14-2020 metų, tai yra 31 milijardas eurų. 2007-2013 metų yra papildoma 5,5 milijardai eurų, kurie buvo paskirti 21 e, centrinių lygių valdomam, e, valdomai finansiniai priemoniai. Tai yra papildomai šalia tų 16 milijardų iš ankstesnių programų. Ir taip pat 5,8 milijardus plus 26 e, milijardai EFSI fondui. Jeigu aš galėčiau įvertinti visą tai, tai visų pirma, tai teikia galimybę taikyti svertinę, svertinį mechanizmą, skatinant e, privatų ir viešąjį finansavimą. Ir taip pat e, čia kalbama apie atnaujinamąją finansinę paramą, kai yra užtikrinamas kapitalo sukaupimas. Aš norėčiau pabrėžti, koks buvo tikslas Mes norime įvertinti dabartinę padėtį, įvertinti, ar finansinės priemonės buvo veiksminga priemonė įgyvendinant ES biudžetą e, numatytiems laikotarpiams ir ar ta sistema, kur yra nustatyta, ar jinai leido mm, identifikuoti e, rizikas ir jas spręsti. 2009-2015 metų laikotarpiu buvo kalbama apie regioninę transporto energetikos politiką tiek bendro valdymo modulyje, tiek centrinio valdymo modulyje. Taip pat su komisija e, Europos e, investicijų bankų kitomis organizacijomis 46 finansinės priemonės buvo e, audituojamos. Taip pat mes atlikome apžvalgą apimant 85 valdymo institucijas ir e, valdymo įstaigas, kurios dalyvavo taikančias e, finansinės priemonės. Aš kalbėsiu neilgai, aš tik noriu e, tiesiog atskleisti, kokias problemas, kokius faktus mes identifikavome, nustatėme ir tiesiog duoti krypti mūsų diskusijoms. Mes dėmesį mm, kėlėme keturiems klausimams. Pirmiausia, problema ar finansinės priemonės buvo tinkamo dydžio, tinkamo masto, kalbant apie rinkos poreikius. Remiantis analizę turimos informacijos tuo metu, kai buvo atliekamas auditas 2014 pabaigoje, mes e, nustatėme, kad didžioji dalis tų priemonių ir toliau susiduria su sunkumais. Yra sunkumai panaudoti kapitalą, sugauptą kapitalą taip kaip planuota. 2014 pabaigoje tik tai 57 e, procentai ERDF ir, mm, ir ESF sukaupto filan, e, kapitalo buvo išmokėti galutiniams paramos gavėjams. Aš taip pat turiu paminėti, kad Vėlesnis skaičius vėliau mums buvo pateiktas, jį pateikė komisija 2015 pabaigoje 57 procentai išaugo iki 75 procentų ir čia matome padidėjimą, bet vertinant, kad tai buvo laiko tarpio pabaigoje, tai nėra pakankamas rodiklis. 18 procentų ERDF finansinių priemonių ir 30 procentų ES finansinių priemonių buvo išmokėti mažiau nei trečdaliui, kalbant apie kapitalo sukaupimą. Ir su, mažai tikėtina, kad iki 2017 kovo bus panaudotos sukauptos lė, lėšos. Čia yra svarbus du aspektai. Pirmiausia, perteklinis pirminis kapitalo sukaupimas finansinėse priemonėse, tai buvo susijęs su tuo, kad teisinis pagrindas turėjo savo ypatumų ankstesnio laikotarpio, buvo paskata taikoma valstybėms narėms kaupti finansinėse priemonėse e, e, lėšas, siekiant išvengti rizikos, kad bus panaikinti įsipareigojimai. Ir dar padarė valstybės narės ir tai turėjo poveikį tam, kad pernelik didelio masto buvo sukaupta, sukaupta lėšų. Net ankstesniuose programavimo laikotarpiuose mes atlikome vadinamąjį spragų ar netitikimo įvertinimą, bet iš tiesų nebuvo teisinio reikalamo įvertinti rinkos poreikius. Ten, kur buvo atliktas toks įvertinimas, mes nustatėme, kad kartais buvo pervertinta, rinka buvo vertinta per nelik pozityviai, per, vertinimas buvo per nelik aukštas Ir tai buvo susijęs su to, kad nebuvo nepriklausomų nuo valdymo institucijų patikrinimų, kad būtų galima patikrinti, ar tos prielaidos yra pakankamai pagrystos. Tai pir, pirma dalis faktų, kuriuos nustatėm. Kiti svarbus klausimai, kuriuos minėjau, tai yra priskirimas finansinių e, priemonių ir jų galimybė pritraukti privatų kapitalą. Mes bandėme panagrinėti, ar ar buvo pasiekta sėkmės. Mes peržėjome tai, kaip komisija apibrėžia ir vertina svertinį poveikį tiek bendram valdymui, tiek centriniam valdymui ir mes prieėmė prie išvados, kad komisijos e, svertinio mechanizmo vertinimas nepakankamai atsižvelgia į tai, kad e, privataus, e, privačių lėčių mobilizavimas teikia papildomą finansavimą. Problema, kurią mes išvelgiame, tai yra, kad nacionalinis bendras e, finansavimas taip pat buvo į, įskaičiuotas į galutinį sumavimą. O iš tiesų neturėjo būti nacionalinis bendra finansavimas įtrauktas. Ir tas vertinis efektas e, yra tam tikrą prasme pervertintas Mes rekomenduojame komisijai pakeisti šią padėtį, įvesti tinkamą apibriežti, kas yra svertinis efektas, bet dėje nebuvo atsižvelgta į tą rekomendaciją, bet taryba palankiai įvertino tą mūsų rekomendaciją, kai mes pristatėme savo specialią ataskaitą taryboje. Pagal naujausius duomenius, kurie buvo audito metu prieinami, tik tai 146 iš tik 154 iš 1025 priemonių pritraukė e, privatų finansavimą į savo finansavimo struktūras ir tai sudaro tik tai 2 procentus. Taigi, kaip matote, labai mažas skaičius. Aš kalbu čia tik tai apie e, privačius įnašus, bet tai turėtų būti vienas iš privalumų finansinių priemonių ir reikėtų pritraukti privatų kapitalą, privačias lėšas. Tai yra antra, antras svarbus faktas, kurį mes nustatėme. Trečias klausimas audito metu susijęs su atsinaujinamuoju pobūdžiu finansinės paramos. Tai yra antras svarbiausias bruožas finansinių priemonių ir tai reiškia, kad turimos lėšos gali būti panaudotos daugelį kartų. Pagal savo analizę mes nustatėme, kad daugelis įstaigų, kurios dalyvavo vertinant RDF ir ESF finansinės priemonės e, buvo nustatyta labai mm, staigi mokymosi kreivė, bet tai e, vedė prie e, žemo išmokėjimų lygio ir buvo vengiama įsivargojimų panaikinimo ir atnaujinamosios finansinės paramos. Ir tai buvo viena iš tų priežasčių, kodėl buvo tas e, atsinaujinimo poveikis labai ribotas finansinėse priemonėse. Mes nustatėme, kad mažiau nei trečdalis visų RDF ir ESF finansinių priemonių panaudojo daugiau ne vieną kartą savo finansinės priemonės iki 14 metų pabaigos. Kasgi vyksta su tais, e, su tomis priemonėmis, kai yra e, baigiamos tos programos susijusios su kapitalo sukaupimu? yra gana aukštas lygis e, laisvės arba savo nuožiūra yra pasiremka, ką, ką toliau daryti su tomis priemonėmis. Ir tas atsinaujinamasis efektas netgi dinksta, jo nebelieka, kai, kai buvo e, pabaigtas programavimo laikotarpis 2007-2013 metų. Ir paskutinis nemažiau svarbus dalykas yra išlaidos. Kai aš buvau parlamento narė, e, Kon komitetas nekarta rengė įvairias nuomonės, svarstėme dokumentus susijusius su šiuo klausimu. Tai yra labai svarbus klausimas susijęs su sąnaudomis valdymo ir atsakant į šį klausimą mes analizavome naujausią turimą informaciją tuo metu, kuri buvo patikta komisijai apie faktinės valdymo sąnaudas ir mokesčius 2007-2013 laikotarpiu. Pirmiausia, mes padarėme išvadą, kad valdymo sąnaudų ir, iš, ir, ir mokesčių lygis buvo aukštas, su, lyginant su išmokėjimu galutiniams paramos gavėjams. Galėčiau patikti kažkokius pavyzdžius. Pavyzdžiui, 23 RDF ir SF priemonėms 2,2 procentų tik buvo panaudota. O tas kumuliatyvus valdymas, jo sąnados viršijo uh, E, galutinius išmokėjimus e, naudo, naudos arba paramos gavėjams, finansinės paramos gavėjams. Taigi situacija tikrai nėra gera, nėra rekomenduotina, taip galėčiau pasakyti. Be to, kumulacinės valdymo sąnaudos ir mokesčiai e, siekia iki 70 procentų tos finansinės paramos, kur yra išmokama finansinės paramos gavėjams. Net 75 procentai E, tai nėra žemas skaičius. Ankstesniuose laikotarpiuose nebuvo teisinio reikalavimo e, kompensuoti pagal pasiektus rezultatus. Taigi nebuvo paskatų, paskatų fondų valdytojams stengti siekti geresnių rezultatų. Ir mes Taip pat šį faktą nurodome ir pateikime su tuo susijusias rekomendacijas, kad reikėtų to vengti e, kitame programavimo laikotarpyje. Kitas svarbus aspektas, kur stakime dėmesį, tai yra komisijos vertinimas e, tų valdymo sąnaudų ir mokesčių ir mes padarėme išlaidą, kad komisijos skaičiavimai yra grindžiami daliniais duomenėmis ir faktiniai skaičiai susijęs su mokesčiais yra iš tiesų didesni. Uh, Tik 60 procentų visų RDF ir ESF finansinių priemonių teikia informaciją apie valdymo sąnaudas ir mokesčius komisijai. Taip trumpai aš pateikiau mūsų nustatytus faktus, bet norėčiau taip pat pasakyti, kad mes taip pat pažymėjome ir tam tikrą pažangą 2014-2020 metų laikotarpio programoje dėl finansinių programų remiantis įgytą patirtimi ankstesniais laikotarpiais. Bet e, vis tiek išlieka dar sunkumų, problemų, todėl mes pateikėme 12 rekomendacijų savo ataskaitoje, kur bandoma išspręsti tas keturias problemas - pernelyg didelis dydis fondus, fondų dydis, penkios rekomendacijos skirtos pritraukimui papildomo privataus kapitalo, dvi rekomendacijos dėl atsinaujinamo poveikio finansinių priemonių ir trys rekomendacijos, kalbant apie sąnaudų ekonominį efektyvumą. Tikimės, kad um, tai leis prisidėti prie veiksmingesnio, efektyvesnio ES finansinės paramos įgyvendinimo per finansinės priemonės. Tai tiek trumpai pristačiau mūsų ataskaitą, tai ką norėjau pasakyti, o dabar laukiu jūsų komentarų ir klausimų. Ačiū. Brief, very... Ačiū. E, kalbėjote neilgai, bet buvo labai įdomu ir jūsų pasisakymas buvo išsamus. Kolegos, dabar žodis jums, ponė Malėtič. Ačiū, ačiū už jūsų pranešimą neskaičiau paties pranešimo, tačiau klausydamas jūsų e, išgirdau svarbiausios informacijos ir tikrai dabar paskaitysiu pranešimą. Čia Europos parlamente rengiama daug klausimų, mes ir su valstybėmis narėmis aptarėme finansinės priemonės ir valstybės narės nekartą sakė, kad nelabai noriai gyvendinti finansinės priemonės, nes tam kyla daug kliūčių. Ir man būtų įdomu išgirsti, ar jūs taip pat tai pastebėjote, vertindami finansinių priemonių gyvendinimą. Yra sakoma, kad komisijos pateiktos gairės nėra visiškai aiškios, neaišku, kaip būtų, ar būtų taikomos kokios nors e, sankcijos e, laikotarpio pabaigoje, nėra aiškus tinkamumo kriterijų tam tikri elementai. Gal turite apie tai informacijos? Ir dar vienas dalykas. Ar viską išanalizavę manote, kad reikia geriau būtų didinti finansinių priemonių apimtis sanglaudos politikoje, ar vis dėlto geriau reikėtų teikti daugiau dotacijų? Ačiū, ponas Pirinski. Доверие, което ви е гласувано. Благодаря и на госпожа. Ačiū, pirmininkė. E, sveikinu jūsų išrinkimu. Pone Ivanova mums labai glaustai, bet išsamei pristatė, pristatė pranešimą ir norėčiau dabar grįžti prie to, ką jūs sakėte ir prie pakalbėti apie finansinio sverto poveikį. Man taip pat susidarė įspūdis, kad mm, tas tuo vertinimo kriterijumi, kurį taiko komisija, nėra pakankamai atsižvelgiama, nėra įmanoma įvertinti papildomą finansinių priemonių poveikį. Gal galėtumėte mums papasakoti apie savo kontaktus su komisija? Jūs sakėte, kad tarybai padarė įspūdį jūsų išvados. EBPO, pavyzdžiui, taiko tikslesnį vertinimo kriterijų. E, kokiais motyvais e, remiasi komisija? Kokias priežastis, kokios priežastis lemia komisijos nenorą taikyti tikslesnį vertinimą? Na, aš suprantu, kad tai yra ir klausimas komisijai ir tikiuosi, kad komisija e, pateiks ir savo poziciją. Bet man būtų įdomu išgirsti ir jūsų informaciją dėl sverto poveikio Ar jūs bandėte įvertinti šio sverto poveikio skirtumus atskirose valstybėse narėse? Nes aš galėčiau daryti prielaidą, kad šalis e, su išsivyščiusią kapitalo rinką, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, e, turėtų vis smarkiai kitokį finansinio sverto poveikį nei, pavyzdžiui, Bulgarija. Toliau kitas dalykas - mokėjimai galutiniams naudos gavėjams E, tai tikrai yra didelė problema. Gal galėtumėte pakomentuoti mm, lėšas, kurias valdo Europos investicijų bankas ir FDF. Man atrodo, kad ten situacija yra prastesnė palyginti su uh, situaciją, kai lėšas valdo kiti fondų valdytojai. Na, atrodo, kad EIB ir EIF fond galutinių gavėjų procentas yra 30-40 procentų. Kiti fondų valdytojai turi maždaug 60 procentų naudos gavėjų. Kitas dalykas, jūs labai teisingai komentavote e, valdymo sąnaudų ir mokesčių klausimą. Ir pagrindinė išvada yra ta, kad tikrai tos sąnaudos ir mokesčiai yra labai dideli ir daug didesni nei privataus sektoriaus fondų atveju. Tačiau jūs paminėjote ir kitą dalyką, kuris šiek tiek glumina. Kaip gali būti, kad tik 60 procentų agentūrų ir fondų taikančių finansinės priemonės teikia informaciją? manau, kad e, šį, šį dalyką reikėtų paaiškinti. Manau, kad e, daugeliui kolegų šis dalykas kelia susirūpinimą. Ir apskritai, akivaizdu, kad ES susiduria su iššūkiu, kaip atgaivinti sanglaudą. Savo pasisakymo pradžioje jūs taip pat sakėte, kad e, galėtume labiau prisidėti prie platesnių sanglaudos politikos klausimų. Jie bus išsameu aptarti ir šiame posėdėje šiek tiek vėliau. Ar manote, kad e, skiriama pakankamai dėmesio tinkamam finansinių priemonių panaudojimui ne tik papildomų finansinių išteklių sutelkimo prasme arba lėšų panaudojimo daugiau nei vieną kartą prasme, ar manote, kad tikrai tos finansinės priemonės yra pakankamai, pakankama, pakankamas veiksnys sanglaudos politikai skatinti, ar kartais tai duoda priešingą rezultatą? E, tam tikrą prasme Finansinių priemonių tinkamumas labai priklauso nuo to, kokia veikla yra finansuojama, taip pat priklauso ir nuo to, kokie regionai, kokios šalis gali pasinaudoti lėšų teikiamais privalumais. Nenoriu dabar per daug gilintis į detalės, manau, kad mes visi suprantame, apie ką aš čia kalbu. Taigi ačiū Jums dar kartą už Jūsų pranešimą ir dabar nekantrai lauksiu Jūsų pastabų. Ačiū dabar ponas Van Miltenberg. Ačiū pirmininkė, dėkoju Pone Ivanova, manau, kad atlikote išsamų darbą, kuris bus naudingas mums toliau diskutuojant, pavyzdžiui, ieškant tinkamos pusiausviros tarp finansinių dotacijų ir finansinių priemonių. Šią temą mes e, aptarsime šiek tiek vėliau. Jūs sakėte, kad rinkos poreikių vertinimas turėtų būti grindžiamas tam tikromis pagrindinėmis prielaidomis. Tos prielaidos turi būti racionalios ir realios naujuoju laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų ex ante e, vertinimas yra privalomas. E, stengiamas išsiaiškinti, kur rinka neveikia ir stengiamas išsiaiškinti viešų investicijų poreikį. Jūs, tačiau jūs sakėte, kad nėra reikalavimų, kaip atlikti nepriklausomą to eksantę vertinimo patikrinimą. Taigi norėčiau paklausti, kokia būtų jūsų nuomonė apie galimas būsimas gairias šią temą ir kas turėtų būti tose gairėse. Antras mano klausimas e, e, atitinka tai, ką sakė kolega ponas Pirinski. Kalbėsiu apie sverto poveikį. Jūs komisijai rekomenduojate peržiūrėti tai, kaip yra skaičiuojamas sverto poveikis. E, siūlote atsižvelgti į alternatyvę metodiką, kurią 2015 metais pasiūlė BPO. Gal galėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti apie siūlomą metodą ir paaiškinti mums, pristatyti mums komisijos reakciją į jūsų pasiūlymą. Ir trečias klausimas. Ar jūs pabandėte palyginti finansinių priemonių rezultatus labiau ir mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Ar yra ten kokiu nors išriškėjusių tendencijų? Ačiū. Ačiū, ponas Mato. Pone Mato. Ačiū. E, pirmininkė, dėkoju poniai Ivanovai. Norėčiau kolegoms iš komisijos e, kai ką pasakyti. E, kalbant apie finansinės priemonės ir garantijas, e, reikia atlikti tam tikrą kontrolę ir reikia atsižvelgti į riziką, bet iš tikrųjų e, Europos lygių yra nustatyta, kad rizika yra didelė ir dėl to reikia pritraukti daugiau privačių investicijų. Ar jūs pritarėte tokiai nuomoniai? Toliau kalbant apie ankstesnį programavimo laikotarpį, nesame iki galo tikri dėl to, kas buvo padaryta, ar tikrai e, viskas, ES finansavimas buvo veiksmingas. Ir man atrodo, kad e, komisija neturi tikslių e, finansinių priemonių įgyvendinimo sąnaudų. Ir neaišku, ar sąnaudos yra pateisinamos ar ne. Uh, E, finansinės priemonės iki šiol buvo naudojamos tam, kad įrodytume, jog bankai, finansinės institucijos yra mūsų bičiuliai. Tai nebuvo labai galvojama apie realią ekonomiką. Ir patys audito rūmai sakė, kad e, kalbant apie SF ir RDF, buvo gilinamasi į valdymo sąnaudas. Ir kalbant apie finansinės priemonės, kurios yra pačios rizikiausios, pavyzdžiui, apie rizikos kapitalo fondus, tas finansinio sverto poveikis iš tikrųjų padeda bankams. O ES parama turėtų būti skiriama augimui, darbo vietų kūrimui ir tvariam vystimuisi. Iki šiol viskas, ką darėme, buvo skirta tik siekiant reaguoti į e, situaciją ir iš tikrųjų mūsų priemonės paskatino finansinės spekulacijas. Taigi aš norėčiau paprašyti čia komisijos reakcijos šiuo klausimu. Ačiū dabar ponas Ropė. Ačiū gerbimo pirmininkė gerbėma Ivanova, iš tikrųjų buvo labai įdomu paklausyti jūsų, <clears throat> kaip e, jūsų nuomonė kokia yra ir kokias rekomendacijos. Man teko labai konkrečiai dirbti 7-13 e, metų laikotarpyje ir naudotis tomis finansinėmis priemonėmis. Ir man iš tikrųjų šiek tiek, e, manau, įdomu ir nauja, kad jūs pasakėt, kad, reiškia, labai mažai buvo naudota privačių lėšų, tik tai 2 procentai. Bet aš kiek atsimenu, tai iš vis net nebuvo tokio kriterijaus. Arba šal, bent jau, sakykime, mūsų šaly, Lietuvoje, aš nežinau, kuriuose šalyse buvo tas kriterijus, net nebuvo tokio papildomo reikalavimo arba papildomo, sakykime, balo už tai, kad pritraukiamos privačios lėšos. Aš manau, kad tiek privačiom lėšom pritraukti labai svarbu, tiek atsinaujantis projektai, tai tie projektai turėtų būti kaip prioritetas. Ir jie turėtų gauti pirminį finansavimą, jie turėtų lengviau konkuruoti su kitais projektais. <clears throat> Taipogi E, atskirai, atskirose šalyse labai yra skirtingai organizuota e, ši, e, reiškia, struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kitose Baltijos šalyse yra centralizuota sistema. E, yra vienas regionas ir vis, vis, visas, sakykime, savivaldybės, visas viešas sektorius dalyvauna kaip vienas regionas. Ir kokia jūsų nuomonė, kurios šalis daugiau pasiekė arba gavo didesnį efektą panaudodamos pinigus ar tos kurios turėjo regioninę politiką ar tos kurios neturėjo regioninės politikos ir apskritai e, manau kad man pavyzdžiui labai įdomu e, kokia gi lietuvos vieta šitoj vietoj ar e, lietuva yra geras pinigų naudotojas ir turbūt kiekvienam įdomu apie savo šalį E, ir, ir kokios, sakykime, problemos toje šalyje yra. Nes, pavyzdžiui, e, šalis, kurios yra mažiau įsivystę, e, iš tikrųjų šitie pinigai yra pagrindiniai pinigai E, praktiškai jos neturi nuosavų e, finansinių, e, sakykime, resursų, tai tik tai investiciniai šitie pinigai ir skolinti pinigai. Tai yra tie pinigai, kuriais galima kažką tai padaryti ir visi norim kuo geresnio efekto. <clears throat> Ir manau, kad dar labai svarbu, nebuvo jūsų paminėta, gero valdymo principas. Iš tikrųjų, kokie, kokį efektą duoda, kurios šalis geriausiai naudoja gero valdymo principą. Tai yra, kada e, savivaldybės, regionai, centrinė valdžia nuolatos bendrauna, bendradarbiauna ir ieško geriausių kelių pasiekti tų efektų. Tai iš tikrųjų manau, kad e, būtų labai įdomu jūsų analizė, e, kuriosgi šalis E, pasiekė geriausią efektą panaudodamos pinigus, kad mes galėtumėm e, komunikuoti su tom šalim ir pasinaudoti tų šalių gerąją patirtim. Nes e, praktiškai analizuojant 7-13 metų laikotarpį, mes jau ne tai, kad padarysim kažkokį tai pakeitimą 14-20, mes jau turbūt galvojam visi, kokią sistemą kursim po 20. Nes 14-20 metų laikotarpio taisyklės jau yra E, sakykime, įgyvendinamos šiandieną. Jau yra skelbiami konkursai, jau pinigai yra naudojami ir ko gero jau iki 2020 mes jau nepakeisime, mes galim tik tai galvoti, ką naujo ir gero galim padaryti po 2020. Ir iš tikrųjų tai, kad e, šitie pinigai nebuvo naudojami 17-13 darbo vietom kurti, regionų vystimui, o daugiau buvo naudojama infrastruktūrai gerinti. Aš manau, kad reikia šitą požiūrį keisti ir leisti regionams efektyviau ir plačiau naudoti lėšas. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponas Būda. Ačiū labai gerbiamai Ivanovai. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į posėdį. E, tai tikrai suteikia galimybių pasikeisti nuomonėmis įsisavinimo e, rodikliai ir kiti dalykai turėtų būti aptarti. Vakar buvo diskutuota apie tai, kad sanglaudos politika ne, ne visada gerai suvokiama ir piliečių vertinama. Taigi regiono lygmenių reikia padaryti daugiau, kad suprastume, kad piliečiai turi žinoti apie tai, kad daug kas pas mus atkeliauja iš europinių lėšų, kad tai yra sanglaudos politikos dalis valstybėse narėse 60 procentų viešųjų investicijų yra europinės lėšos, o tokiose valstybėse kaip manoji, Rumunijoje, atrodo, kad vis dėlto nesugebame tinkamiausiai pasinaudoti tomis lėšomis, jos nepakankamai efektyviai panaudojamos, įsisavinimo ligmuo nėra didelis. Taigi manome, kad reikia gerinti būdus, kaip valstybės įsisavintų lėšas ir patarti toms valstybėms, kurioms sekasi sunkiau. Galbūt čia reikia dirbti su auditorumais ir siekti supaprastinimo, taisyklių supaprastinimo. Dažnai valstybės narės, jų institucijos bijosi apsilankimų iš auditorumų, e, bando kažkaip adaptuotis, bet galbūt toms valstybėms reikėtų padėti, padėti supaprastinant taisyklės ir reikalavimus. Taigi galbūt su Europos komisija mes galėtumėm paieškoti kitokio būdo, uh, kaip valstybėms padėti, kad šios e, e, neatsidurtų dar sudėtingesnėje pandėtyje. Juk visą laiką, pavyzdžiui, keičiantis vyriausybei ar keičiantis kitoms sąlygoms, pasikeičia bendrosios aplinkybės. Taigi gal būtų gerai būtų turėti bendrą e, kažkokią kelių gairių planą, kad viskas būtų paprasčiau. E, pažvelgiant į, sakykime, į Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos procedūras, turėtumėm net matyti skirtumų. Nesuprantu, kodėl iki šiol tų skirtumų esama. Juk kalbame apie tas pačias lėšas, jų įsisavinimą, taigi čia reikėtų keistis gerą praktiką, manau. E, labai ačiū. E, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Dar vienas puikus pranešimas. Norėčiau pakalbėti apie šiek tiek kitokią perspektyvą, kalbant apie finansinės priemonės. Suprantama, audito rūmų ir kitų institucijų požiūris į finansinės priemonės bei finansinė inžinerija skiriasi dėl to, kad tos priemonės iš esmės skiriasi palyginti su paskolomis. Jeigu rastume veiksmingesnės, greitesnės procedūras, kaip audituoti tas finansinės priemonės, tai galbūt ir paskoloms, grantams vadinamiesiems, e, tas e, priemonės galėtumėm pritaikyti. Nes ne tik auditorumai, bet ir kitos audituojančios institucijos dažnai aptinka pažeidimų. Taigi, kaip jūsų manimų būtų galima e, sukauptą gerąją praktiką įdėkti? Nes e, E, naujos priemonės yra geriau audituojamos ir tikrinamos nei senosios, taigi galbūt galėtume pasinaudoti jų patirtimi. Ačiū. Ačiū. Na ir galiausia, ponė Rodrygės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau e, pasveikinti pirmiausia jūs E, padėkoti poniai Ivanovai už tai, kad dalyvauja šiame posėdyje. Norėčiau padėkoti už tokią sudėtingą e, temą, kad ėmėtės jos nagrinėti ir kalbant apie e, duomenų valdymą ir apie kolegų užduotus klausimus, visa ir tai yra labai aktualu. Taigi klausimas, kaip tokios priemonės galėtų būti pritaikytos mažiau išsivyščiusiems regionams. Tiesa, kad priemonės buvo parengtos labiau išsivysčiusiams valstybėms. Aš esu iš Portugalijos ir dažnai mūsų savivaldos institucijos negali kreiptis tiesiogiai į bankus dėl e, kofinansavimo. Taigi, kaip tą problemą išspręsti? Pavyzdžiui, praeitą savaitę aš kalbėjausi su Madeiros e, e, savivaldos e, valdžia ir gavau informacijos, kad regionas nesugeba e, da, pas, pasinaudoti visomis skirtomis lėšomis dėl uh, Portugalijos įstatymų ypatybių, dėl kurių negalima kreiptis tiesiogiai į banką. 348 straipsnis sutartyje taip pat neleidžia gauti papildomo finansavimo. Taigi kaip tokias problemas įspręsti. Dėkoju. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovą atstovė ponė Lenkri, prašau. Labai ačiū. Ačiū už tokias įdomias diskusijas, už galimybę pasisakyti. Kaip jums žinoma, e, Komisija laikosi nuomonės, kad finansinės priemonės yra veiksminga galimybė paskirstyti nuosavus ES išteklius, ypač suvokiant, kad viešieji ištekliai mažėja. Taigi tai yra sanglaudos politikos įgyvendinimo būdas. Sveikiname audito galimybę ir akcentuojame tai, kad 2007-2013 laikotarpiu išmokta daug vertingų pamokų, kurių e, rezultatus siekiame gyvendinti per šį programavimo laikotarpį. Ir būtent surinkta informacija, patirtis galėtų pasitarnauti formuojant naują teisinę bazę. Visų pirma, iš tų pamokų yra e, svarbi ta, kad ir atsinaujinantiems ir vienkartiniams projektams reikia taikyti griežtą vertinimą, įskaitant eksantę vertinimą. Antra, valdančiosios institucijos turi pateikti keletą gyvendinimo būdų, įskaitant supaprastintuosius toms institucijoms, kurios turi mažiau patirties. Tai yra vadinamieji off the shelf, tokie tiksliniai instrumentai, kurie jau iš karto parengti. Ir nuo pat uh, laikotarpio pradžios, ne tik pabaigoje reikia atsiskaityti už visus e, projekto aspektus, pavyzdžiui, privataus sektoriaus dalyvavimo apimtis bei valdymo išlaidas ir savikainą. Ateityje valdymo institucijos turėtų ieškoti ryšio su tiesiogiais naudos gavėjais ir dirbti su e, fondų valdytojais. Taigi dabar jau nuo 2014 per šį laikotarpį iki 2000 į e, reikalavimus integruota daugiau aspektų. O dabar e, akcentuosiu keletą konkrečių klausimų, kurie išriškėjo šiandieną diskusijų metu. Pone Alijan kalba apie e, tai, kiek gauna galutiniai naudos gavėjai. Aišku, kadangi e, laikotarpiui už 2014 turėjome duomenų tik tai už 2014 pabaigą, tai skaičiai buvo mažesni nei yra dabar. Iki 15 metų įsisavinimo ligmuo padidėjo iki 75 procentų, galėtinai geri rezultatai 16 metais kadangi, e, kaip sakiau, turėjome ne visus duomenis, tai kalbant apie projektų savikainą ir išlaidas, bet atsinaunančius projektus, e, duomenys yra nepilni. Dėl to, kad valdančiosios institucijos 2007-2013 nepateikė visų duomenų. Vis dėlto galime sakyti, kad dirbant su auditorumais nustatyta, kad vėlgi mm, duomenų perdavimas iš naudos gavėjų iš tikrųjų yra neblogas. Šiuo atveju kalbame apie e, tai, kad duomenys nelabai ir skiriasi. O kalbant apie privataus sektoriaus dalyvavimą, tai komisija pritarė E, vienam iš narių, kuris sakė, kad privataus sektoriaus dalyvavimas anksčiau nebuvo kaip reikalavimas, kaip kriterijus. Mm, parlamentaras labai teisingai apie tai e, užsiminė. Ir aš manau, kad mm, čia reikėtų ir toliau diskutuoti apie tai, kad sanglaudos politikos finansinės priemonės turi tenkinti sanglaudos politikos tikslus ir šiuo atveju privataus sektoriaus dalyvavimas sprendimas ne visuomet laikomas reikalingu. Pavyzdžiui, Lenkijoje miesto plėtros fondai numato privataus sektoriaus dalyvavimą, bet čia kalbame jau apie socialinę aplinką ir apie būtinybę privačiam sektoriui dalyvauti. Esama projektų, kur privataus sektoriaus dalyvavimas buvo tikrai labai reikšmingas ir mūsų tinklapyje, kempus tinklapyje galite rasti sėkmės pavyzdžių, kai sverto efektas netgi pasireiškia 21 kartą, tai yra išaugo projekto efektyvumas dėl privataus sektoriaus dalyvavimo. E, kai kurie fondai yra atsinaujinantis, kai kurie numatyti 20 metų laikotarpiu, taigi neapsiriboja vienu programavimo laikotarpiu ir čia vėlgi bus poreikis atsiskaityti vėliau. Prieš baigdama taip pat dar norėčiau pasakyti, kad e, buvo užduotas konkretus klausimas apie svertą ir apie apibrieštis. Tai šiuo atveju, kaip jums turbūt žinoma, Europos komisija taiko nusekliai apibrėžia sverto poveikį, laikomės finansų reglamente apibrėž, esančio apibrėžimu, tai yra poveikis kuris leidžia įvertinti projekto sėkmę padalintą iš sąjungos įnašo dydžio. Šiuo atveju labai svarbus palyginamumas ir vienodas apskaičiavimas visoms finansinėms priemonėms. Bet ateityje, kadangi atsiskaitomumas gerės, e, norint apskaityti e, viešasias lėšas, kaip siūlo teismas išliks tokia galimybė atlikti apskaičiavimą pagal verslo, e, sverto poveikį ir vėliau tai bus įtraukta į metinę apžvalgą summary, kurią rengiame kiekvienais metais. Vis dėlto toks vienodas apibrėžimo taikymas yra skirtas vienodam poveikiui užtikrinti. E, audito teismas pateikė, e, atsiprašau, auditorumai pateikė keletą rekomendacijų iš jų 15, 10 iš jų komisija pritarė. Džiugu, kad teigiamai įvertintas e, finansinių priemonių e, pridėtinės vertės e, elementas vis dėlto reikia pasakyti, kad 2007-2013 laikotarpiu išmoktos pamokos neturėtų būti pamirštamos ir vėliau ir kad tokiu būdu turėtumėme gerinti sanglaudos politikos įgyvendinimą. Labai ačiū, ponia Ivanova. Jūs gavote nemažai klausimų, taigi dabar tikimės atsakymų. Labai ačiū. E, norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už labai įdomius klausimus, įrodančius didelį susidomėjimą šią temą ir tai, kad šiam komitetui ši tema labai aktuali, mums tai taip pat yra svarbu ir e, prasminga, nes leidžia E, numatyti ateities darbus, vyksta procesai, kai kurie jau prasidėjo, bet pradėsiu konkrečiai atsakyti. Pirmiausia, ponė Maletič. Klausėte apie kliūtis įgyvendinant finansinės priemonės įvairiose valstybėse narėse. Taip iš ties būta problemų. Štai pateiksiu vieną pavyzdį iš pokalbių valstybėse narėse nustatyta, kad labai dažnai privatus sektorius nenori investuoti į finansinės priemonės, kadangi taisyklės dėl viešųjų pirkimų valstybės pagalbos yra perdėm komplikuotos. Finansinės priemonės buvo įvertintos kaip per daug griežtai reglamentuojamos. Komisija mano, kad taikant preferencinės taisyklės ir sąlygas būtų galima pritraukti daugiau investicijų. Mes žiūrime, kaip būtų galima tai nustatyti, bet kol kas trūksta komisijos gairių, kaip susitarti ir numatyti tokį e, e, preferencinių sąlygų nustatymą. Kol kas neturime reikiamo teisinio pagrindo nei dėl tokių sąlygų tinkamumo patikrinimo, nei paties preferencinių sąlygų nustatymo apibrėžimo, nei rizikos pasidalinimo. Visa veiksminga rizika buvo perkelta ant e, komisijos pečių ir vis tiek e, privataus sektoriaus įnašas liko nedidelis. Taigi čia naujajame programavimo laikotarpyje problemos yra sprendžiamos, tačiau reikia daugiau standartizavimo, reikia gairių iš komisijos, nes jeigu tokių gairių būtume turėję praeito programavimo laikotarpio metu, tai manyčiau, kad privataus sektorius investuotojai būtų pritraukti dalyvauti finansinėse priemonėse klausėte, ar reikia didinti e, paskolų apimtis ir finansinių priemonių sumas, tai aš manau, kad ties kitų darbo atvarkės punktų apie tai kalbėsime, tačiau mūsų tikslas nėra prilyginti finansinės priemonės paskoloms, nes abu šie instrumentai turi privalumų ir trūkumų. E, kai kas e, ganėtinai neigiamai atsiliepėte apie abu, abi priemonės, bet vis dėlto daug kam atrodo, kad finansiniais priemonės, finansiniai instrumentai yra vis dėlto geresnė priemonė. Čia reikėtų pasimokyti iš praeities pamokų ir dar įsiaiškinti, kaip per ateinantį laikotarpį, programavimo laikotarpį komisija šios klausimus spręs. Ponas Piretski, iškėlė, iškėlėte nemažai svarbių dalykų, ypač e, klausėte apie tai, kaip išmatuoti sverto poveikį. Komisija jau pateikė savo poziciją, mes laikomės savo pozicijos, kuri išsakyta pranešime. Mes vis dėl to manome, kad finansinio reglamento apibrieštis yra per daug miglota. Manyčiau, kad poveikį turėtume atriboti nuo nacionalinio biudžeto ir vis dėlto laikytis požiūrio, kad e, tai turėtų būti e, į projekto veiksmingumą orientuota metodika, nebūtinai e BPO metodika pagrista, sažiningesnė. Prašėte pateikti konkrečių pavyzdžių Štai pavyzdžiui, pažiūrėjus į septintąją, e, septintąjį laukelį ataskaitoje, pamatytumėte projektą, kuris įgyvendintas Prancūzijoje. Tai yra greitaigių traukinių projektas, pateikti du e, sverto apskaičiavimo. E, metodai pagal komisijos metodiką poveikis buvo 39 procentai, o pagal EBPO vos vienas. Taigi negalime sakyti, kad vienas e, skaičiavimo būdas teisingas, kitas klaidingas. Patys pasidarykite išvadas. Ataskaitoje rasite smulkiau pristatytą mm, pavyzdį, bet tai tiesiog viena iliustracija, užduodanti daugiau klausimų dėl e, multiplikatoriaus poveikio ir kaip ateityje projektus ir iniciatyvas vertinti. Ponas Perenski taip pat klausėte, ar galite atspindėti skirtumus, e, kaip valstybės skiriasi Kiti garbiai nariai taip pat klausia, ar valstybėms skirtose ataskaitose ar per poveikio vertinimą išiškėjo tie skirtumai. Prisipažinsiu, kad tokių klausimų gauname dažniau. Ne tik pristatinėdami šią ataskaitą, bet ir kitas, klausite dėl paklaidos ligmens. Turiu pasakyti, kad um, ataskaitų atskirai valstybėms narėms neteikėme ir atskirų vertinimų netliekame. Komisija yra parengusi tokių vertinimų, bet esama tik tai pavyzdžių. Mes apsilankėme tik vienoje valstybėje narėje, Slovakijoje, bet netgi jai nesame parengę konkrečiai e, konkrečios ataskaitos. O dėl sverto poveikio, tai vėlgi daug kas priklauso nuo regiono, nuo laikotarpio ir išvados gali skirtis priklausomai nuo šių veiksnių. Svarbiausia susitarti dėl taikytinos apskaičiavimo metodikos. E, taip pat klausėte apie EIB ir EF valdomus fondus. Taip, e, ne tik tai šiais dviem atvejais bet ir kitais, kai atsiranda tarpinių priemonių, išlaidos gali skirtis. Bet mes neargumentuojame, kodėl vienos iš jų didesnės, kitos mažesnės. Tiesiog kai kurios priemonės numato didesnės rizikos prisijėmimą. Tokiu atveju tos išlaidos yra pagristos. Mes kalbame apie išlaidų proporciją ir apie tai, kiek gauna galutinis naudos gavėjas. Aš pateikiau ekstremalų atvejį, kai buvo 20 milijonų e, iš, išlaidų um, įvairioms administravimo išlaidoms ir savikainai padengti, o galutinis naudos gavėjas gavo tik tai 4 milijonus. Klausite, kodėl neatsiskaityta už visas lėšas? už tai, kad ne, ne visos ataskaitos yra privalomos. Beje, per ateinantį programavimo laikotarpį bus tam tikrų patobulinimų, tai išplaukia iš komisijos rekomendacijos. Dabar jau valstybės įpareigotos atsiskaityti dėl kainų ir išlaidų. Tai jau yra privalomas reikalavimas per ateinantį laikotarpį. Taip pat klausėte apie sanglaudą ir finansinių priemonių tikslingumą, ar jos tikrai pasiekia e, sanglaudos gilinimo tikslo. Vėlgi atsakinėdama į ankstesnius klausimus, aš jau sakiau, kad tikslas nėra e, pasirinkti, kas geriau, ar finansinė priemonė, ar e, paskola. E, ir vienas, ir kitas tarnauja tam tikram tikslui. Bet kalbant apie apskait, e, planuojamą proporciją finansinėms priemonėms per šį laikotarpį, tai galime kalbėti apie maždaug 10 procentų plus minus. Taigi tai nėra didžioji sanglaudos priemonių, kurios bus įgyvendinamos per 2014-2020 dalis. Bet kitas klausimas jums sprendimams priimančioms institucijoms nuspręsti, kaip e, ši politika bus įgyvendinama ateityje. Bet mūsų įsitikinimu svarbu judėti į priekį ir mokytis iš praeities klaidų Ir e, tie trūkumai, kurie išriškėjo ir šioje ataskaitoje yra paminėti, tai, tai nėra vien tik tai aktualu šiam laikotarpiu ir šiai sričiai auditorumai e, žemės ūkio e, e, priemonių srityje, smulkaus ir vidutinio verslo, mikrofinansavimo priemonių srityje taip pat išvelgta daug maž panašių problemų. Van uh, about... Ponas Van Miltenbergas klausė apie e, tinkamą subalansuotumą, man atrodo, jau atsakiau. Klausėte ir apie rinkos poreikių įvertinimą, eksantė vertinimas dabar yra privalomas. Uh, no on... Bet kol kas nebuvo reikalavimų dėl nepriklausomo vertinimo, mes manome, kad tai turėtų būti, nes tai užtikrina sąžiningą vertinimą. Jeigu mes vertiname rinką, rinka turėtų būti tinkamai vertinta, tinkamai vertinti rinkos poreikiai. Komisija turėtų nuspręsti, kaip reikėtų čia elgtis, bet mes išsaugome, išlaikome savo poziciją. Turime vengti tokių situacijų, kai yra atliekamas rinkos vertinimas bet jis arba pervertamas, bet yra e, faktinis, faktiniai rinkos poveikiai arba pervertinami arba nepakankamai įvertinami. Toliau buvo klausimas apie e, finansinio sverto poveikį. Aš jau paaiškinau mūsų poziciją ir kodėl mes ir toliau jos laikomės. E, veiklos rezultatai skirtingose regionuose. Šis klausimas nebuvo įtrauktas į šią ataskaitą. Kalbant apie teisėtumą ir reguliarumą, aš galėčiau padaryti nuorodą į komisijos metinę e, ataskaitą, metinį pranešimą. Deja, šiame auditorumų šioje ataskaitoje nėra e, vertinami veiklos rezultatai atskirų valstybių narių. Toliau rizikos profilis. Pone Demato jį paminėjo, ir poreikis pritraukti daugiau privačių investuotojų. Tai tokio teisinio reikalavimo nebuvo ankstesniam e, laikotarpiui. Ar tai buvo veiksminga 7-13 metų laikotarpiui? Manau, kad tie faktai, kuriuos mes nustatėme, tos keturios silpnos vietos trūkumai, rodo, kad tam tikri aspektai finansinių priemonių efektyvumo rodo, kad tas efektyvumas gana ribotas. Ankstesnioje ataskaitoje, kurį minėjau dėl mikrofinansavimo, dėl e, paramos e, mikro įmonėms, kaip, kaip jiems finansiškai padėti, mes prieme priešvados, kad ta parama buvo veiksminga, bet nebuvo apriepta pakankamai e, pažeidžiamų grupių. Tokią išvadą galime daryti iš tos mano minėtos kitos ataskaitos. O kalbant apie efektyvumą, skaičiai kalba patys už save. Jeigu tik tai 2 procentai e, privataus e, sektoriaus finansavimo buvo pritraukta, tai manau, kad tikrai dar yra labai daug, turime dar labai daug ką gerinti. Toliau rizikos vertinimas. Kalbėjau apie preferencinį e, traktavimą. Tai yra vienas iš būdų, reikėtų daugiau gari iš komisijos valstybėms narėms, kaip, kaip tik iš tiesų teisingai vertinti rizikas. Kad būtų galima nustatyti tinkamus preferencinio traktavimo susitarimus. Buvo paklausta privačius fondus. Ponas Ropė klausė, kad tik tai 2 procentai privačių lėšų yra panaudota. Kaip aiškinau, nebuvo tokio privalomo reikalavimo. Tai, tai dėl to taip atsitiko. Taip pat noriu pas, pakalbėti ir apie finansinės priemonės. Finansiniai projektai, finansinės priemonės nėra patys projektai, yra tai, tai yra tik tai priemonė, įrankis, e, kuris užtikrina finansinę paramą ir nėra kažkoks privalomas pobūdis to biudžeto panaudojimo. Uh, dėl vertinimo nebuvo atlikta dėl lėšų įsisavinimo valstybėse narise, bet, kaip sakau, mes atliekame dabar, rengiame kitą, specialų, kitą specialią ataskaitą skirtą lėšų įsisavinimui, vėliau šiuo metu, šiais metais ją paskelbsime. Ir jeigu jūs norėsite, mes mielai galėsime jums pristatyti. Klausėte apie gerąją patirtį, pa, pa, apie pavyzdžius. Nėra tam tikro rangavimo valstybių norių, bet yra vienas geras pavyzdys susijęs su Lietuva šioje ataskaitoje. Tai yra grindžiama mūsų vizitais Lietuvoje. Geras pavyzdys yra tuo, kad yra pakoreguotas dydis fondo, jis yra sumažintas, remiantis rinkos poreikis Lietuvoje, tas vertinimas buvo atliktas ir buvo prieita prie išvados, kad reikia sumažinti tą fondo dydį ir valdymo institucijos turėjo priimti tą sprendimą. Mes taip pat stengiamės pateikti geros praktikos, gerų pavyzdžių mūsų ataskaitoje, o ne vien sutelkti dėmesį į neigiamus dalykus. Pasistengsiu glaustai atsakinėti, ponas Būda klausė apie lėšų įsisavinimą. Aš jau atsakiau, manau. Rengiame specialų pranešimą, specialią ataskaitą skirtą lėšų įsisavinimui, ją paskelbsime vėliau šiais metais. Apie klaidų lygį Tai yra svarbu. Aš taip pat esu ir ataskaitas renkiantis asmuo pagal šeštą skirsnį metinį ataskaitoje. Taip, tas klaidų lygi kol kas vis dar yra gana aukštas, 5,2 procentai šiais metais. Šiek tiek jis sumažėjo lyginant su praeisiais metais, bet visgi viršyje tą materialumo lygį 2 procentų. tipiškiausi šaltiniai klaidų yra reikalavimo netitinkantis projektai, reikalavimo netitinkantis finansinės paramos gavėjai. Tai yra svarbu, svarbus dalykai. Mes turime stengtis sumažinti, mm, sumažinti sąnaudas ir sumažinti klaidų lygį. Ponas Novakovas kalbėjo apie finansinės priemonės ir dotacijas. Ar galima naudotis geros praktikos pavyzdžiais iš finansinių priemonių? taip pat dotacijų gyvendinimo. Turime parengę vieną rekomendaciją komisijai, tai yra pateikti lyginamą analizę tarp finansinių priemonių ir dotacijų. Deja, komisija neatsižvelgia tą mūsų rekomendaciją, nes ir toliau rekomenduojame tai kiekvienoje specialioje ataskaitoje skirtoje toms temoms ir tikimės, kad komisija kažkada atsisver, atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, manome, kad tokia lyginamo analizė turi didelę vertę. Ir paskutinis nemažiau svarbus klausimas - valdymo sąnaudos ir mokesčiai. Kaip finansinės priemonės galėtų būti geriau naudojamos mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Tai priklauso nuo valstybių narių. Trys valstybės narės nesinaudojo finansinėmis priemonėmis 2007-2013 metų laikotarpį. Čia turiu galvoje RDF ir ESF, tai Airija, Kroatija ir Luksemburgas. Priklauso nuo valstybių narių. Jos turi apibriežti savo poreikius tikslus. O komisija turėtų tiekti geresnės gairės. Aš jau paminėjau preferencinio traktavimo pavyzdį, kitus aspektus. pernelik didelių fondų sukūrimą ir taip toliau. Ankstesnius projektus būtų galima jais pasiremti ir taip toliau. Manau, kad atsakiau klausimus. Dėkoju. Thank you, Dėkuoju, ponė Ivanova. Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Diskusijos buvo labai įdomios. Mes tęsime diskusijas tą pačią temą, nes specialios iniciatyvos ataskaitą parengė ponas Novakovas dėl finansinių priemonių ir dotacijų subalansavimo dabar ir ateityje. Taigi labai buvo įdomios diskusijos. Baigiamasis žodis dėkoju pirmininkė, dėkoju Jums ir visiems komiteto nariams už įdomias diskusijas, už galimybių pas, išnaudojimą su Jumis aptarti ir mm, svarbiausius klausimus mūsų kolegė auditorumuose taip pat e, svarsto tos klausimus, mes esame pasirengę su Jumis ir toliau aptarti E, tuos klausimus, e, su kuriais dabar dirbame, kaip jau kalbėjau, lėšų įsisavinio klausimus ir kitas rengiamas ataskaitas, kurios jums bus įdomios, mes esame pasirengę pasidalinti šią informaciją su jumis ir tai aptarti kartu. Dėkoju. Ačiū ir esu tikra tikrai, kad jūs pasikviesime į regi komitetą. Linkiu Jums geros dienos, dar kartą dėkoju, kad atvykote. Toliau tęsime darbą, kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Kaip jau minėjau, mūsų komitetas nusprendė pasinaudoti galimybę ir parengti savo iniciatyvos pranešimą, įvertinant finansinės priemonės ir panagrinant, koks geriausias galėtų būti derinys finansinių priemonių ir dotacijų, e, siekiant įgyvendinti sanglaudos programą. Ponas Novakovas dabar pristatys e, savo parengtą nuomonę 53 taisyklė yra rengiant tokias nuomonės. Mes balsuosime kovo mėnesį dėl šio pranešimo mūsų komitete. Pakeitimai turėtų būti pateikiami iki sausio 31. O dabar suteiksiu žodžiu, žodį ponui Novakovai. Bet prieš tai Mes užtėsėme šiek tiek e, darbą prie pirmo klausimo. Taigi seminaras bus pradėtas 11 val. ar 10 minučių po 11 žodžius, ponui Novakovui, prašau. Much, sir. Ačiū pirmininkė. Jeigu tikitės tokio pranešimo pristatymo kaip, kaip kursinio darbo, tai nusivilsite, tikrai smarkiai nusivilsite. E, na, iš tikrųjų, istorija yra susijusi su įvykiais, datomis ir skaičiais. Bet čia mes esame susirinkę dėl vertybių. Ir tarptų vertybių, kurios mums yra bendros, yra viena nauja vertybė, kuri vadinama investicijomis. Ne išlaidomis, bet investicijomis. Ir Jeigu ieškotume žvaigždės tarptų naujų vertybių, tai yra e, sanglaudos politika, tačiau ne senoviška sanglaudos politika, kurioje veikia penki fondai ir įvairios programos valstybėse narėse. Aš čia kalbu apie visus išteklius ir finansavimą skirtą Europos regionams. Visi pranešimai, kuriuos mačiau ir skaičiau apie sanglaudos politiką, tai yra komisijos ir EIB grupės pranešimai siunčia vieną aišku signalą, kad sanglaudos politiką labai lengvai galėtume pakeisti iš gynybinės į puolamąją. Turime ir taip patenkintume visus rei... nustatytus reikalavimus dėl tos politikos pasiektų rezultatų. Žinoma, Nereikia nesakyti, kad ta politika yra tikrai tobulintina, tačiau turime viską, ko reikia, kad e, galėtume sėkmingai gyveninti tą politiką. Per pastarąjį programavimo laikotarpį per sanglaudos politiką buvo investuota į Europos regionus maždaug trečdalis trilijono eurų. Vien Europos investicijų bankas suteikė maždaug 40 procentus skolinimuose gebėjimų ES, bet žiniasklaidoje nemačiau ne vienos antraštės šią temą. Šiuo laikotarpiu regionams iš sanglaudos politikos buvo skirta 640 milijardų, bet niekada negirdėjau, kad ž, kokios nors žinios prasidėtų būtent nuo šios naujienos. Šiame pranešime aš kalbu būtent apie tai. Aš kalbu apie dvi tos pačios monetos pusės, apie du vieno lėktuvo variklius. Ar jūs liptumėte į lėktuvą, kurio tik vienas variklis veikia? Ne. Taigi, tai ir yra atsakymas į viską ir apie tai kalbu pranešime. Tai yra pusiausvyra. Mums reikia pusiausvyros. Viską turime, bet. Ir tas bet yra labai svarbus. Kai ko pasimokėme iš ankstesnio programavimo laikotarpio ir turime duomenų iš naujo programavimo laikotarpio. Jie rodo vieną dalyką. Dabar laikas yra pulti, reikia naujų sprendimų. Jeigu prarasime, š... nepasinaudosime šią akimirką, vėliau bus per vėlų. Manau, kad šis pranešimas rengiamas tinkamu metu yra dabar pradedamos diskusijos dėl naujos e, fina, daugiametės finansinės programos, apie laikotarpį po 20 metų. Ir manau, kad aš parengsiu gerai apgalvotą dokumentą, kuriame bus pasiūlyta įvairių sprendimų. Be to kalbame ir apie omnibus reglamentą. Ir tikrai mm, tai yra pats geriausias laikas renkti šį pranešimą. Apie kokius svarbiausius dalykus aš kalbu? jau sakiau, kad reikia pusiausviros, tai akcentuoju pranešime. Kai, kurios, kai kuriems regionams reikia dotacijų ir jie tas dotacijas naudoja gerai, remdamėsi taisyklėmis ir procedūromis. Kitose šalise geriausia dirbti su finansinėmis priemonėmis. Ir uh, Tikrai nereikia kaltinti tų šalių, kurios puikiai panaudoja finansinės priemonės. Bet kita vertus neturime užmiršti poreikių tų regionų, kuriems reikia dotacijų, kad jos galėtų prisivyti kitas šalis ir, pavyzdžiui, e, kurti savo infrastruktūrą. Ir mm, finansinės priemonės e, gal netinka tiesiant e, šalygatvį, statant darželį ar gyveninant kitą projektą. Mes negalime e, vienodų finansinių priemonių, vienodų priemonių taikyti absoliučiai visiems projektams ir visoms šalims. Kodėl to negalime daryti? Todėl, kad regionai skiriasi, skiriasi politika, gebėjimai, skiriasi savivaldybių darbas, vyrauja kitokia E, aplinka, kitokios sąlygos. Taigi mes turime pasižiūrėti, kurioms valstybėms gerai sekasi naudoti finansinės priemonės ir jas skatinti tai daryti. Taip pat reikia išsiaiškinti, kokiu problemu kyla toms šalims, kurios, e, kuriams sunkiai sekasi panaudoti finansinės priemonės. Taigi, koks yra sprendimas? Aš žinau, kad mes negalime teikti techninės paramos visiems, kurie nori įgyvendyti gerus projektus, naudodami finansinės priemonės. Tačiau mes galime, ir nesakau, kad mes galime sukurti konsultacijų centrą kiekviename regione, bet mes galime padėti regionams pritaikyti, pakoreguoti savo požiūrį į finansinės priemonės. Kai žvelgiame į nacionalinių institucijų parengtas veiklos programas, kurias taiko nacionaliniai naudos e, gavėjai. Matome, kad tos programos veikia gerai, tačiau, kai kalbame apie finansinės priemonės, kliūčių kelia netgi pačios formuluotės. Mes Juk kalbame apie tai, kad reikia lengvai suprantamų procedūrų ir tai reiškia, kad dabar negalime slėpti galvos smėlėje ir sakyti, kad viskas yra gerai. Bet kaip jau sakiau, Negalime vadovautis principo, kad ta pati priemonė tinka visiems. Kai kuriais atvejais ir įvairiose politikos rytise dotacijos vyrauja palyginti su finansinėmis priemonės ir finansinės priemonės jas tik papildo. Tačiau yra ir tokių projektų, tokių regionų, kur finansavimas vykdomas tik per finansinės priemonės. Ir taip yra gerai, nes būtent to ir buvo siekiama iš pat pradžių. Ir grįždamas prie e, pavyzdžio su lėktuvu su dviem varikliais, na, negali būti, kad vienas variklis stovėtų, kitas veiktų, tada mes tik skraidysime ratais. E, savo pranešime miniu keletą prioritetų. Tai yra supaprastinimas, saveikumas, techninė pagalba ir veiklos rezultatų gerinimas. Tai turėtų mums padėti paspartinti darbus ir siekti, kad ES žvaigždės skaisčiai spindėtų. Ir reikėtų taip pat suprasti, kad ir Europos komisija, ir Europos investicijų bankas čia aktyviai dirba ir jeigu mes nebendradarbiausime ir jeigu mes nepropaguosime savo vertybių, būsime pasmerkti. Žinoma, galima diskutuoti, kaip viską daryti, tačiau neturėtume e, pyktis e, ir ginčytis, kam turi būti teikiama pirmenybė. Manau, kad reikia siekti tinkamos pusiausviros ir būtent tai turėtų būti mūsų diskusijų pagrindas. Ačiū dabar šešėliniai pranešėjai, pirmiausia, ponė Rodrygės. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Ir čia yra atliekama svarbi analizė. Mes turime nagrinėti e, pranešime minimas problemas. Turime galvoti ir apie subsidijų politiką, ir apie finansinės priemonės. Pranešimas yra svarbus, nes mm, reikia sanglaudos 2020 metų politikoje, reikia, kad mūsų politika padėtų mums siekti tikslų ir padėtų naikinti skirtumus tarp valstybių narių, taip pat įvairiose regionuose egzistuojančius skirtumus. Na, kyla klausimas, kaip koks yra geriausias būdas sanglaudos tikslams įgyvendinti. Tačiau tie tikslai gali būti mūsų katalizatorius e, ir subsidijos gali būti mūsų katalizatorius. Būtent per jas mes galime sutelkti lėšas, kurių šiaip nebūtų. Ir tai gali būti geriausias būdas įgyveninti sanglaudos tikslus. Tačiau tie sanglaudos politika nėra savitikslė, ypač tose regionuose, kur kurie sunkiai vystosi, kurie galbūt turi mažiau administracinių gebėjimų, kur veikia mažiau įmonių arba kur gyventojų tankis yra nedidelis. E, finansinės priemonės ir jų poveikis sanglaudos politikai negali būti vertinamas tik pagal finansinę gražą. Tai neturi būti vienintelis kriterijus. Mes turėtume sutelkti dėmesį į projektus, kurie yra labai svarbus ES. Reikia galvoti apie investicijas, kurios galėtų turėti multiplikatoriaus poveikį ir kurios paskatintų užimtumą, prisidėtų prie švietimo. Svarbu, kad Europa atliktų ir socialinį vaidmenį. Ji neturėtų vien tarnauti privataus sektoriaus finansiniams interesams. Turime prisiminti ir socialinį ramstį sanglaudos politikoje. Yra įvairių sričių, kur tam tikrą vaidmenį atlieka valstybė, viešasis sektorius. Struktūrinės priemonės turi būti svarbios sanglaudos politikos srityje ir čia reikia daugiau priemonių, reikia daugiau priemonių tokiuose sektoriuose, kuriems pradeda geriau sektis, kai jie gauna dotacijas. Apie tai kalba ir pats pranešėjas. Dauguma socialinių fondų naudos gavėjų yra viešosios įstaigos, tai yra mokyklos, e, universitetai, nevyriausybinės organizacijos. Kaip jau sakiau, šiuose srityse e, turime tęsti dotacijų subsidijų politiką. Subsidijos ir toliau turi būti svarbi sanglaudos politikos priemonė, kad būtų galima įgyvendinti projektus. Ir pranešėjas teisingai sako, kad šiuo metu e, dotacijos labiausiai pasiteisina išsivyščiusiuose regionuose ir miestuose, bet jos turėtų geriau veikti e, mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Taigi reikėtų galbūt čia taikyti tam tikrą pozityvę diskriminaciją, kad būtų sukurta pusiausvėra. Tokia yra sanglaudos politikos esmė. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kitiems šešėliniams pranešėjams, tačiau noriu paprašyti visų kalbėti labai trumpai, nes vėluojame pagal savo programą, o seminarą turime pradėti 11 val. Dabar žodis poniai Tomašič. Ačiū. Noriu pritarti pono Novakovo pranešimui. Aš pritariu jam, kai jis sako, kad, Euro... <coughs> kad ES yra didelių skirtumų pagal finansinių priemonių panaudojimą ir taip pat kalbant apie RDF ir ESF. Tų priemonių sėkmė priklauso nuo tų priemonių matom, matomumo, nuo to, kaip lengva, ar lengva jas panaudoti ir nuo investicijų. Svarbu akcentuoti, kad finansinės priemonės sėkmingiau veikia geriau išsivyščiusiuose regionuose ir miestų zonose. Tačiau kyla tam tikrų regioninių struktūrinių problemų ir finansinių priemonių panaudojimas neturėtų paveikti dotacijų, nes taip atsirastų didelis disbalansas. Taigi dotacijoms ir toliau turi tekti pagrindinis vaidmuo, finansinės priemonės turi būti tik papildomos priemonės. Aš taip pat norėčiau pritarti pranešėjo rekomendacijoms dėl reglamentavimo pasikeitimų. E, jie yra labai svarbus e, valdant, e, taikant finansinės priemonės. Ir čia kalbu apie 11 teminių tikslų, taip pat eksantė sąlygas, sprendimus ir ataskaitų teikimo mechanizmus, kurie turėtų padėti geriau įgyvendinti finansinės priemonės. Aš taip pat pasisakau už supaprastinimą, tačiau pats procesas yra labai sudėtingas ir tikrai reikia atlikti daug darbų, kad lėšos pasiektų galutinius naudos gavėjus. Taigi mums reikėtų pagalvoti apie mikropaskolas, garantijas ir kapitalą. E, reikia, kad e, finansinės priemonės būtų tokios pat prieinamos kaip dotacijos. E, kalbant apie techninę paramą, reikia tą paramą teikti tikslingai, e, pasitelkiant novatoriškas finansinės priemonės ir ypač jas pritaikant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat reikia ir viešojo bei privataus sektoriaus partnerystės, reikia konsultacinių paslaugų atsižvelgiant į e, šalių, atskirų šalių specifiką. Ponas Min, Min, Van Mintelberg, kuris kalbės pono Takulos vardu. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Novakov. Manau, kad e, jis pateikė subalansuotą pranešimo projektą. Tai yra didelis pasiekimas. Kaip aš jau sakiau ankstesnių diskusijų metu, finansinės priemonės turi turėti sverto poveikį. Ir jeigu panagrinėtume, uh, ESIF e, lėšų paskirstimą ir valstybių narių prioritetus, pamatytume, kad yra spragų tarp skirtų dotacijų, investicijų poreikio ir, ir finansinės priemonės, kaip tai galėtų ir užpildyti tą spragą ir suteikti valstybėms narėms papildomą finansavimą su labai mažomis palūkanomis. E, septintame punkte yra sakoma, kad e, finansinės priemonės neturėtų pakeisti visų dotacijų. Jeigu mes norime modernizuoti sanglaudos politiką, reikia derinti finansinės priemonės su dotacijomis, kad e, pareiškiai gautų kaip galima daugiau naudos, ypač, kad jos gautų mažos ir vidutinės įmonės. Ir paskutinė pastaba. Noriu pakalbėti apie taisyklių supaprastinimą, derinant finansinės priemonės ir dotacijas E, supaprastinimas yra labai svarbus, siekiant pritraukti privačių investicijų ir tai bus labai svarbu ir aptariant omnibus reglamentačių. Labai ačiū. E, nei pono Mišel, nei pono Skarlats nematau, taigi ponas mato. Pone mato. Ačiū pirmininkė. Mes visi pritarėme tam, jog sanglaudos politikai reikia uh, E, ir subsidijų, ir finansinių instrumentų, tam tikro paketo. Tai buvo aktualu ankstesnėme laikotarpyje, tai aktualu ir dabar ypač aktualu. Niekas nenuneiks to, kad esame uh, tikrai atveju, kai tos lėšos buvo neteisingai panaudojamos, išvaistytos. Taigi mums reikia atitinkamų nedidelės rizikos patikimų priemonių, kurios yra naudingos galutiniams vartotojams, kad šie veiksmingai tas lėšas galėtų panaudoti ir e, paskolos, pavyzdžiui, kad būtų nedidelės rizikos ir e, nedidelių palūkanų. E, to reikalauja komisija. Na, o turtas, kuris yra labai rizikingas, dažnai sunku apskaičiuoti jo savikainą. Labai dažnai kalbama apie tai, kad komisiniai yra labai dideli, nei pavyzdžiui, sko, galbūt būtų didesni nei skolinantis iš privataus sektoriaus. Šiuo atveju galutinis naudos gavėjas tikrai nukenčia iki 2014 pabaigos sistemoje pasireiškė didelė e, daug rizikos ir dėl to e, pradėta kvestionuoti visą šių fondų teisinę bazę. E, valdymo išlaidos yra didelės ir tai yra tikrai problema, esminė problema, apie tai kalba ir auditorumai. eksantė būdu nustatyti sverto poveikį ne visuomet pavyksta. Aišku, kalbame apie mūsų lūkesčius ir rezultatus, kurių tikimės, tačiau kalbame juk apie rinką, kurioje e, gali atsirasti tam tikras spekulacinis burbulas. E, čia reikėtų daugiau dėmesio teikti smulkioms įmonėms. Ponas Ropė, prašau. Ačiū. Minutes, Dvi minutės. Gerbiamas e, pranešėjų kolegos, šis pranešimas yra rengiamas svarbia tema. Svarbiausia visų pirma dėl to, jog sanglodos politika niekuomet nebus finansuojama tiek, kad pilnai patenkintų visų, visus mūsų regionų sanglodos poreikius. Todėl efektyvus finansinių šaltinių valdymo svarbos neįmanoma pervertinti. Kartu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis itin svarbius aspektus, kurie neretai lieka ignoruojami, kalbant apie finansinių instrumentų naudojimą sanglaudos politikos finansavime. Kaip jums yra gerai žinoma, audito rūmai nekartai yra išreiškę kritišką požiūrį finansinių instrumentų atžvilgių Finansiniai instrumentai įsklaido sanglaudos politikos investicinį pobūdį. Vietoje investavimo į konkrečius sanglaudos skatinimo priemonės jie nukreipia lėšas į finansinius produktus. Tai gal ir padeda išvengti lėšų gražinimo grėsmės, tačiau nebūtinai tarnauna viešajam interesui. Savo ruoštų mes reikalaujame ir reikalausime, jog finansiniai instrumentai atlik, atitiktų viešojo intereso reikalavimus. Visų pirma, politinius prioritetinius ir tikslus. Taip pat finansiniai instrumentai turi atitikti tuos pačius skaidrumo, viešumo, atsiskaitomumo kriterijus, kaip ir sanglaudos fondų lėšos. Dabartinį pranešimo projektą vertiname kaip gerai subalansuotą. Kartu noriu pasiūlyti aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad finansiniai instrumentai neturi pakeisti sanglaudos fondų grantų sistemos. Taip pat pranešime būtina pabrėžti su finansinių instrumentų įdėgymu susijusią riziką. Tikslesnius šių nuostatų formuluotės mes pateiksime savo pakeitimuose, o kol kas norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Ačiū. Ačiū. Dar trys kalbėtojai mūsų sąraše. Paprašysiu kalbėti trumpai. E, ponas Nilsen. Labai ačiū. E, kalbėsiu trumpai. Manau, kad nuomonė gera. Manau, kad tikrai ją dar galima pagerinti trijose dalyse. Visų pirma, turime kiekvieną progą, kalbant apie e, nuomonę savo iniciatyvą, pakartoti štai ką. Iš praeities galima pasakyti, kad kuo daugiau vietos valdžios struktūros įsilies į šias procedūras, tuo geriau. Taigi pakartoti tai reikia. Antra, dėl finansinių priemonių. Dabargi jau e, reikia savo prisipažinti, kad ne kaimo vietovėse, bet miestuose labiausiai tie instrumentai pasiteisina. Bet juk galime tikrai pasiekti daug, kai gyventojų tankumas yra didelis, o smulkios įmonės gali susiburti ir dirbti netgi turėdamos nedidelės sumas. Bet čia išvelgiame ir tokių priemonių naudą regionams. Trečia, techninė parama. Manau, kad e, nėra aiškiai išsakytas e, nusivylimas tuo, kad galutiniai naudos gavėjai nepakankamai laimi. Manau, kad turėtumėm pareikalauti, jog tie, kas gauna lėšas, turėtų gauti ir patarimus, rekomendacijas, kaip jas įsisavinti ir panaudoti. Nes labai dažnai manoma, kad tokie europiniai fondai skirti tik tai nacionalinėms institucijoms finansuoti. Techninė pagalba turėtų būti tikslinė ir nefinansuotų nacionalinių institucijų, o padėtų įgyvendinti projektus konkrečiai. Ponas Vanisteroj, ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, aš visada e, laikausi jūsų nurodymų, ypač jūs perinkus, dabar ypač jūsų klausysiu. Na, o rimtai kalbant, vis dar trūksta aiškumo dėl dalykų, dėl kurių turėtų būti šimtaprocentinis aiškumas. Aišku, puiku kalbėti apie susijimą. Viską galima sudėti į blenderį, kaip sakant, ir, ir, ir sumaišyti, bet norėtume labai aiškiai uh, atsakyti į savo klausimą, kaip tai yra susijęs su naudos gavėjais. Nes labai dažnai tos finansinės priemonės nėra susijusios su valstybės pagalba, tai yra visiškai kas kita. Taigi tas blendingas yra pageidautinas, tačiau jeigu kalbame apie sudėtingumą, kontrolę, mm, ponas Vanden, Vandenbergas apie tai kalba, taigi įneškime iškumo, e, mums tai būtina. Ir antra, ponas Nilsenas kalba apie techninę pagalbą. Šiuo metu, šiame etape vyksta struktūrinės reformos, vyksta struktūrinių reformų pagalbos programa, teikiama techninė parama. EFSI yra numatytos programos, Europos investicijų banko inicijuojamos programos. Taigi techninių pagalbos programų yra, jų yra kalbant apie struktūrinių fondų gyvendinimą, jūsų pranešime kalbate apie intervencinių priemonių logiką. Tai yra svarbu, tačiau vienas bet. Įsivaizduokime, kad Europa turi groti kaip vienas suderintas orkestras. Orkestras gali atlikti įvairius kūrinius. Tuo tarpu dabar uh, turėdami intervencinių priemonių e, paletę, mes e, sukūrėme visišką disonansą. Prašyčiau to vengti. Argi negalime kuo veiksmingiau būtų pasinaudoti techninę pagalbą ir integruočiau atitinkamas priemonės įgyvendinti, nepriklausomai nuo to, ar tas blendingas taikomas ar ne jeigu tikima intervencinėmis priemonėmis, tai tie, kurie jomis tiki, jas turėtų ir taikyti, bet tai neturėtų būti kaip primestas reikalavimas. Žiūrint į kiekvieną priemonę atskirai, atrodo, kad viskas gerai, tačiau kai jas sudedame kartu, e, tikrai yra didelis chaosas. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponas Žung. Labai ačiū kelios pastabos. Norėčiau pasveikinti Enrė darbą ir kaip daugelis kolegų aš iš principo nesu prieš finansinės priemonės, bet manau, kad vien tik tai jos negali būti išsigelbėjimas. E, priemonių pasirinkimas turėtų būti savanoriškas, atsižvelgiant į vietinius poreikius Pavyzdžiui, vakar kalbėjome apie finansinių priemonių panaudojimo tikslą ir čia reikia pasakyti, kad tos priemonės turėtų būti orient, ne tik orientuotos į labiausiai išsivyščiusius regionus, reikėtų jų skirti ir mažiau išsivyščiusiems regionams, nes tyrimai rodo, kad uh, E, priemonių taikymo efektyvumas regionuose labai skiriasi. Ir čia e, e, nuotolio kriterijus turėtų būti taikomas, nors labai sunku apskaičiuoti priemonės efektyvumą. Be kita ko, E, reikėtų daugiau orientuotis į mažiau gyventojų turinčius regionus ir vengti bet kokių galimų kolizijų ar sankirtų su nacionaliniais finansavimo mechanizmais. Nemažiau svarbu tai, kad e, finansiniai instrumentai nebūtų laikomi regionų plėtros veiksnių, bet kaip tam tikra pagalbinė priemonę sektoriams ir ir, ir, ir sektoriams, regionams, bet šiaip jau norėčiau padėkoti už tokią puikią nuomonę. Labai ačiū, ponė e, Langri, paskui ponė Grifli. Ačiū, e, pabandysiu kalbėti kuo trumpiau, dėkoju pranešėjui už tokią savalaikę nuomonę, už tokias įdomias diskusijas, dėkoju nariams kalbėjome apie tai, ką būtų galima pagerinti šioje finansinėje perspektyvoje, nekartosiu, tačiau svarbu, kad užtikrintumėm tinkamą, e, tinkamą ryšį ir paketą tarp e, dotacijų ir finansinių instrumentų. Bet pirmiausia, valdančioji institucija rengdama programą turi jau eksantę vertinimą ir tikslas po tikslo gali įvertinti, ar yra erdvės tam finansiniam instrumentui, ar galima tą tikslą pasiekti. Jeigu projektas yra finansiškai gyvybingas ir galima užtikrinti investicijų gražą, tai nepriklausomai nuo regiono ar temos, ar tai būtų miesto ar kaimo, ar metropolinė vietovė, galima iš pat pradžių įvertinus aksantę pagrindu, numatyti tą dimensiją ir apimtis ir iš pat pradžių siekti, kad nauda pasiektų galutinį naudos gavėją. Alternatyvas reikėtų optimizuoti, įtraukiant ir tikslinės off-the-shelf priemonės ir, kaip sakė nariai, teikiant ir techninę pagalbą per operatyvinės programas bei gairias, kai to reikia, pagal pareikalavimą. E, reikia kodifikuoti taisyklės ir šiuo metu turbūt visi turėtų į finansinės priemonės žiūrėti kaip priimtiną alternatyvą, tačiau jomis pasinaudoti kiek galima veiksmingiau. Pritariu anksčiau užsakytiems komentarams, kaip sakoma, nuomonėje tikrai negalima tvirtinti, kad pradžia buvo labai lėta. Na, praeitų metų ataskaita kalbėjo apie laikotarpį iki 2015 metų, bet štai Lietuvoje jau yra įgyvendinama priemonė, kuri jau a, e, sus, turi investicijų gražą ir tos grįžusios lėšos jau yra reinvestuotos. Turime duomenų apie 2013, 2014 ir 2015 metus ir tai įrodo, kad e, finansiniai instrumentai tikrai turi potencialą, e, bet valstybėse narėse tas potencialas skiriasi. Omnibus reglamento tikslas yra optimizuoti e, šios instrumentus ir nukreipti juos į tikslą. Taigi nekantrai laukiame būsimų diskusijų šiuo, e, dėl šios nuomonės. Ačiū. Dėkuoju, ponė Novakovai, jums skirta labai daug laiko, net aštuonios minutės atsakyti kolegoms. Aš jaučiuosi kaltas, jiems buvo skirta tik pusantros minutės pasisakyti, o aš turiu aštuonias minutės. Dėkuoju už komentarus. Dėkuoju už gerus žodžius apie mano parengtą pranešimą. Pradėsiu nuo pradžių. Ponas Tereson kalbėjo, pateikė keletą komentarų apie finansinę gražą, socialinį teisingumą ir subsidijas. Aš pripažįstu, kad sanglaudos politikos socialinė funkcija yra. Egzistuoja socialinis fondas Ir kai matote skaičius, socialinis fondas veikia labai gerai. Dėl tų projektų, kurių, pagal kurį, ku, kuriuos jis, jisai finansuoja. Bet čia reikėtų kalbėti apie tiltų statymą, ar tai užima daugiau laiko. Socialinis vaidmuo yra sagaldos politikoje ir tai yra pakankamai finansuojama. Kai kalbam toliau ECR Ponas Tomaševič patiekė komentarą. Pane Tomaišič kalbėjo apie e, viešą ir privačią partnerystę, apie techninę pagalbą ir rekomendacijas. Taip, viešoji ir privati partnerystė vaidins vieną svarbiausių vaidmenų, nusprendžiant, kam skirti dotacijas, finansinės priemonės, verslas, nacionalinės institucijos, nacionalinės institucijos vietos valdžia. Visą tai yra svarbu, bet reikia labai atsargiai vertinti reglamentavimo pokyčius, nes kartais mes pernelik dažnai keičiame taisyklės ir tiesiog nesuspėja naudos gavėjai apie tai sužinoti. Ponas Multerbuk Alde vardu paminėjo e, svertinį poveikį finansinių priemonių. Taip, Bet tai tiesa, jis taip pat jis kalbėjo, kad negalima pakeisti dotacijų finansinėmis priemonėmis. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvirą. Jeigu naudositės tik dotacijomis, tai galiausiai pasieksite e, gerą lygį, bet nebus pusiausvėros. Jūs sutelksite dėmesį tik tiems e, projektams, kurie reikalingi tik vienam konkrečiam projektui, bet kai kalbant apie finansinės priemonės, čia jau mastome plačiau nuo A iki Z. Yra kalbama apie investicijas ir apie investicijų gražą. Dėl to finansinės priemonės užtikrina finansinės paramos gavėjams e, gerą, gerą padėtį, gerą naudą. Mums reikia laiko įvertinti dotacijų teikiamą naudą ir finansinių priemonių teikiamą naudą. Tai teisingas požiūris, kai kurie projektai yra ilgalaikiai. Jie kartais netgi viršyje to programavimo laikotarpio trukmę. Jie turi būti tinkamai parengti, suprojektuoti, prieš tai reikia atlikti tam tikrus tyrimus. Kartais statybų procesas ilgai užtrukta. Taigi negalima kartais labai greitai pamatyti sanglaudos e, teigiamą poveikį, bet jis egzistuoja. Tiesiog, kalbant apie kai kurius projektus, tai užtrunka ilgiau, reikia palaukti, kol matysime rezultatus. Žaliųjų atstovas minėjo, kad sanglaudos politika niekada netitiks lūkesčių Gal tai yra ir teisingas požiūris. Yra tam tikrų regionų, kur yra reikšmingi projektai vykdami, finansuojami iš ES fondų ir žmonės yra patenkinti. Taip, galima visko tikėtis geriau, galima tobulinti dalykus ir kaip ponas Niusen sakė, galima siekti geresnių rezultatų sanglaudos politikoje. Aš tam pritariu, viską galime gerinti. Su to ir susijęs mūsų darbas - rasti įvairius požiūrio taškus ir juos suderinti, siekiant geresnių rezultatų. Bet mes kalbam apie idėjas. Idėjos yra gražios, bet kartais realybė yra kur kas nuožmesnė. Mes Pavyzdžiui, pakalbėkime apie kaimo vietovės Italijoje, Slovenijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje. Tai tas mūsų idėjas paversti realiais darbais yra labai sunku. Iškyla praktinės problemos, joms, joms spręsti reikia praktinių sprendimų. Dėl to galbūt aš labiau ir laikausi praktinio požiūrio ir praktinių sprendimų savo pranešime. Ponui Žilion taip pat dėkuoju už gerus žodžius, už jo indėlį rengiant pranešimą, laukiu jo indėlio teikiant pakeik, pate, pakeitimus pagal nustatytą mm, pateikimams laiką. Manau, kad daug maž atsakiau klausimus, dėkuoju, kad man suteikėte e, žodį. Ačiū. Thank you, thank you. Ačiū. Aš tik noriu priminti, kad galinis terminas pateikimams yra antradienis 21 sausio, o balsuosime kovo mėnesį. Tikiuosi. Tęsime toliau. Kitas darbo tvarkis punktas. Aš atsiprašau mūsų svečių, kurie atvyko laiku į seminarą, bet dėja mes šiek tiek užtrukome su darbo tvarkė. Irgi komitetas nusprendė parengti savo iniciatyvą parengtą pranešimo dėl ES anglaudos politikos ateities. Ir tai yra vadinama pagrindinė ES anglaudos politikos e, elementai. Aš kviečiu mūsų pranešėją ir taip pat prašome tyrimų padalinio suteikti savo paramą. Seminarą Pradėsiu suteikdama žodį poniai Krell. Ji pono Vespal vardu išranginės pastabas pateiks. Dėkuoju, pirmininkė. Labai gaila, kad mes vėluojame, nes 11.30 aš turėjau kitą įsipareigojimą, kurio negaliu atsisakyti, taigi turėsiu gana anksti išeiti iš posėdžio ponios Kerstin Westpal vardu kalbėsiu. Jis siunčia savo linkėjimus. Jinai negalėjo šiandien atvykti. Jie šiuo metu gydos ir negalės iki vasario pabaigos į Bruselį atvykti. Bet jinai nemažai dirbo prie šio pranešimo, paprašė manęs pabrėžti svarbiausius dalykus jos nuveiktame darbe. Žinoma, jinai norėjo dalyvauti pati, bet negalėjo. Tai yra nuosavos iniciatyvos pranešimas mes pradėjome įrengti, nežinome, kad komisija organizuoja sanglaudos formą vėliau šių metų eigoje. Ir tas formas bus galimybė visiems partneriams iš regionų, iš valstybių narių, iš įvairių asociacijų, organizacijų susirinkti kartu ir pasidalinti idėjomis, mintimis, pagalvoti apie būsimą ES anglodos politiką po 2020 metų. Mes manome, jog yra labai svarbu, kad Europos parlamentas galėtų prisidėti prie šio formo, parengti savo poziciją. Ir aš žinau, kad nemažai darbų bus pradėta. Mes turime užtikrinti kad kiek galima greičiau pradėtume darbą, kad galėtume tinkamai išreikšti ES interesus. ES parlamentai atitinka regionų ir žmonių, kurie ten gyvena interesus. Taigi jau dabar turime pradėti mąstyti apie tą sanklaidos politiką ir šios dienos e, seminaras prie to taip pat prisidės. Iš esmės aš manau, kad reikia galvoti apie tris prioritetus mūsų pozicijoje. Europos parlamente pirmiausia, turime apmastyti, kaip norime atgaivinti ir sustiprinti sanglaudos politiką ateityje. Sanglaudos politika yra grindžiama sutartimi, tai yra jos pagrindas. Kalba eina apie ekonominę, socialinę, teritorinę sanglaudą To neturime pamiršti, neturime apleisti šių klausimų, nepaisant visų sunkumų ir problemų, su kuriomis susiduria ES kitose sritise. Tai labai svarbus elementas. Mes turime galvoti apie bendrą strateginį požiūrį po 2020 metų. Mes aptarinėsime šią strategiją, turime Lisabono strategiją, turime Europo 2020 strategiją, nežinau, kaip bus pavadinta kita strategija, bet mes turime apibriežti naują strategiją ir tai turi būti mūsų bendras tikslas, kad galėtume siekti pažangos šioje srityje. Kitas svarbus klausimas apžvelgti politiką ir pažiūrėti, kaip galime ją supaprastinti. Turime omnibus procedūrą, svarstysime tuos aspektus taip pat, bet yra aukšto lygio darbo grupė ir jų rezultatas bus įtrauktas į kitą programavimo laikotarpį ir tai mums suteikia galimybių, nes mes galėsime kalbėti apie e, sanglaudos politikos supaprastinimą tai, kas svarbu, mes jau svarstėme praėjusiais mėnesiais, turime apžvelgti sąsąją tarp sanglados politikos ir kitų priemonių, kurias turime mm, siekdami ištikrinti ES vystimasi. Turime EFSI, tai yra viena iš svarb, tai yra vienas iš svarbių programų, tai yra moks, mokslinio tyrimo programos, jaunimo švietimo programos, turime ištikrinti reikiamas sąsajas ir pasižiūrėti, kaip visą tai galima įtraukti į būsimą sanglaudos politiką. Ir tie visi aspektai taip pat bus mūsų nuo savo, savo iniciatyvą parengto pranešimo dalis. Turime struktūrinės reformas užtikrinti valstybėse narėse makro sąlygų nustatymo elementas yra svarbus. Europos parlamentas visada e, daugumos pozicijos laikėsi, kad mes prieštaraujame sąsijai tarp makro sąlygų ir sanglodos politikos. Deja, mes nesugebėjome apginti savo pozicijos. 23 straipsnis yra turėjome e, jam pritarti, taip kaip jis yra parengtas bendrajame reglamente bet vėl turėsime surenkti tas diskusijas, nes yra daug kitų svarbių klausimų, į kuriuos reikia rasti atsakymus. Kaip tai yra, kiek yra naudinga susijęti sanglaudos politiką su struktūrinėmis reformomis valstybėse narėse. Tai bus svarbus elementas, kaip mes kursime sanglaudos politiką ateityje. Įsivaizduoju, kad seminare kai kurie kalbėtojai atkreips dėmesį į tuos elementus ir tikiuosi, kad bus pateikta atsakymų ir rekomendacijų ir kitų elementų atžvilgių. Profesorius Džonas Bachtleris nebejotinai kalbės apie visus šios klausimus. Jisai apibrėž tam tikrus iššūkius, kurie mūsų laukia ateityje. Ir vienas iš iššūkių akivaizdu yra kova su nedarbu, ypač su jaunimo nedarbu. Ir čia akivaizdu mes turėsime pagalvoti, kaip geriausiai nustatyti sąsają tarp įvairių, įvairių projektų ir programų egzistuojančių ES socialinio fondo kontekste ir kaip tai susijęti su ERFD. Reikės susijęti, apjungti yra pasiūlymas apjungti tam tikras finansinės priemonės, bet aš nemanau, kad tai yra gera mintis. Kitas dalykas, kurį turime spręsti, tai yra dalyvių apžvalga, kaip mes galėtume susijęti įvairius skirtingus elementus ir galiu jūs patikinti, Nors Kersten Westfall asmeniškai nedalyvauja, bet ji labai atidžiai stebės ir seks e, šio seminaro darbą ir rezultatus. Taip pat jinai keisis nuomonėmis su kolegomis, jinai dirba namuose. Ir jeigu turite kokiu nors idėjų, minčių, pasiūlymų, prašau siūsti jai per jos biurą, jinai ir toliau dirbs prie šio pranešimo jinai norėtų iš jūsų išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū, dėkoju. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, ponė Vestfal. Ir mes tikrai jai nusiūsime mūsų nuomonę ir mūsų informaciją dėl pranešimo. Tęsėme seminarą, sveikinu visus atvykusius svečius, kad atvykote į mūsų komitetą. Mes tikimės įdomių pranešimų šiandien. Norėčiau jūsų apriboti įžanginius pasisakymus. Kiekvienam iš jūsų 10 minučių yra skiriama. Daugiau dėmesio norėčiau skirti, daugiau laiko norėčiau skirti diskusijoms tarp regi komiteto narių ir jūsų. Pradėsime nuo profesoriaus Bachtlerio, kuris pasidalins savo nuomonę svarbiausiais klausimais dėl sanglaudos politikos po 2020 metų strateginės kryptis, sanglauda ir iššūkiai. Žodis jum, profesoriu. Good morning and thank Labas rytas. Ačiū pirmininkė už pristatymą. Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiuose įdomiuose diskusijuose. Manau, kad jeigu norime suintensyvinti diskusijas apie būsimą daugiametę finansinę programą, e, pamatysime, kad kyla didesnis politinis iššūkis, e, kalbant apie struktūrą, biudžetą ir įvairias politikos sritis. Jeigu prisimintume, kaip diskusijos vyko iki šiol, Pavyzdžiui, kai buvo diskutuojama apie į rezultatus orientuotą biudžetą taryboje, pirmininkaujant įvairioms valstybėms narėms, man atrodo, kad kyla penki pagrindiniai klausimai, diskutuojant apie tai, kaip reikėtų nagrinėti įvairias išlaidų sritis. Visų pirma, e, klausiama, ar išlaidos yra veiksmingos, ar pinigai išleidžiami šalia piliečių, ar tos išlaidos yra aktualios, ar išlaidos yra lankščios, skaidrios ir paprastos. Ir manau, kad visa tai atitinka tas tris pagrindinės strateginės prioritetinės rytis, kurias ką tik minėjo ponė Krell. Aš pakalbėsiu apie visas šias rytis, bet daugiausia dėmesio skirsiu pačiai svarbiausiai, tai yra ES prioritetai ir tai, kaip sanglaudos politika atitinka ES tikslus. Visų pirma, reikėtų pažvelgti į kontekstą. Man atrodo, kad kontekstą lemia trys neįveiktos krizės arba tik iš dalies įveiktos krizės, tai yra finansų, ekonomikos ir migracijos krizė. Tos krizės turi didelį reikšmę, jos turi viską persmelkiančių padarinių, nes yra sumažėjęs ekonominis saugumas, socialinis saugumas, taip pat kyla klausimų dėl e, tapatybės. Ir ES atsakas e, įvairiose sritise yra susijęs su saugumu, iššūkiais, darbo vietų kūrimu ir manau, kad sanglaudos politika gali atlikti savo vaidmenį. Visų pirma, solidarumo dimensija. Ir politiniai iššūkiai kylantis sanglaudos politikai. Naujausi duomenys rodo, kad ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos iššūkiai nesumažėjo, greičiau priešingai. Kairėje pusėje pavaizduotame žemėlapyje yra parodyti ta pats tinkamumas sanglaudos politikai atsižvelgiant į BVP tenkantį vienam gyventojui. Taigi daugiau kaip 50 milijonų žmonių patektų į žemesnę regioninio tinkamumo kategoriją. E, daug regionų pereina nuo pereinamojo regiono į mažiau išvyščiusio regiono statusą kai kurie mažiau išsivystę regionai perina į perinamąjį regiono statusą. Ir taip pat reikėtų neužmiršti ir didelio nedarbo iššūkio, imigracijos iššūkio. E, ypač pietų Europoje nedarbo lygis yra labai didelis, ypač didelis yra jaunimo nedarbas. Ir e, labai greitai išgirsime pranešimą ir apie socialinius iššūkius, manau, apie ten jame bus ši problema panagrinėta plačiau. Dar vienas labai aktualus iššūkis yra politinė sanglauda. Dabar e, truputį pakalbėsiu apie tai, ko pasimokėme iš e, referendumo vykusio Junktinėje karalystėje praėjusiais metais. Žinoma, vis dar plačiai diskutuojama dėl rezultato priežasčių, tačiau manau, kad labai įdomi yra kreivė diagrama dešinėje. Ji parodo, kaip pasiskirsti e, balsai už tai, kad būtų pasitraukta iš ES ir, paja, ir parodomas ryšys su pajamų lygiu. E, žmonės, kurie uždirba mažiau, dažniau balsuoja už pasitraukimą iš ES. Ir, žinoma, vienas iš Brexit veiksnių buvo didėjantis skirtumai ir mažėjantis pasitikėjimas institucijomis ir jų gebėjimų naikinti skirtumus. Labai dažnai buvo girdima frazė, kad niekam nerūpi e, tokios vietos kaip ši ar niekam nerūpime mes. Jei pažvelgtume plačiau, į balsavimo tendencijas rinkimuose ir referendumuose kitose valstybėse, pamatytume, kad neligybė yra vienas iš veiksnių, kai kuriais atvejais tai yra labai svarbus veiksnys, lemiantis rinkėjų pasirinkimą. Ir e, tai siejasi su tuo, kad žmonės e, jaučiasi užmiršti, vykstant demografiniams, e, kitokiems pokyčiams, jie taip pat praradę pasitikėjimą institucijomis. E, Taigi manau, kad politinė sanglauda ir šio dalyko teritorinė dimensija yra labai svarbus dalykas. Sanglaudos politika gali pasiūlyti sprendimų, reaguojant į ES kylančius iššūkius, tačiau turint galvoje teritorinius skirtumus, teritorinių skirtumų pobūdį, man atrodo, kad reikia, kad ES labiau politiškai įsipareigotų siekti solidarumo ir labiau e, stengtųsi ieškoti teritorinių skirtumų e, sprendimo būdų. E, Sanglaudos politika turi paremti solidarumo tikslą, ši politika taip pat turi paremti ir platesnės struktūrinės reformas bei augimą. Čia yra svarbi teritorinė dimensija. E, reikia sustiprinti sanglaudos politikos vaidmenį kaip tam tikroje vietoje įgyvendinamos politikos vaidmenį. E, reikia reaguoti į teritorinius iššūkius. Ir e, tai siejasi su tomis diskusijomis, kurias minėjo ponia Krell, tai yra diskusijomis apie ekonominę valdyseną. Kai kuriuose vykusiuose diskusijose buvo teigiama, kad sanglaudos politika turėtų būti aktyvesnė, e, stiprindama ir skatindama struktūrinės reformas. Žinoma, reikia pripažinti, kad sanglaudos politika jau tai ir daro. E, du trečdaliai šalims skirtų rekomendacijų susijusių su sanglaudos politika jau yra įgyvendinamos, ypač darbo rinkos srityje ir įgūdžių stiprimo srityje. Bet manau, kad iš kitų šio seminaro pranešimų išgirsime, kad kyla iššūkių įgyvendinant tas rekomendacijas ir užtikrinant nuseklumą. Taigi tikrai sanglaudos politiką reikėtų labiau susijęti su ekonomikos valdysena, bet manau, kad procesas turi būti dvipusis. Reikia e, m, bendradarbiavimo. Europos semestrė reikia labiau pripažinti teritorinę dimensiją ir šios politikos indėlį. Dabar prieinu prie antro klausimo ar išlaidos yra veiksmingos įgyvendinant sanglaudos politiką. Aš manau, kad Mm, dabar situacija yra kitokia palyginti su pastarųjų šešerių ar septynerių metų situacija. Manau, kad turime aiškių įrodymų, kad sanglaudos politika yra veiksminga. E, vertinimai rodo, kad ši politika davė teigiamų rezultatų, ji prisidėjo prie svarbiausių politinių tikslų ir sukūrė daugiau pridėtinės vertės. Ir tai yra tos rytis, apie kurias neturėtume užmiršti, galvodami, kaip pritaikyti e, politiką ir ją įgyvendinti. Aš manau, kad yra labai reikšminga, kad vykstant diskusijoms dėl į rezultatus orientuoto biudžeto, e, pirmi, komisijos pirmininkas ir biudžet, už biudžetą atsakingas komisaras, kalbėdami apie tai, ką reikėtų tobulinti, pateikė pavyzdžių būtent iš sanglaudos politikos. Taip pat, e, na, ne vis, pasitelkiant tokį vaizdų pasakymą, kad ne viskas yra taip gražu, kaip atrodo, kad ne viskas iš tikrųjų yra įgyvendinama veiksmingai, yra skirtumų įgyvendinant šią politiką ir tuos skirtumus iš dalies lemia arba politikos trūkumai, arba institucinio konteksto trūkumai, taip pat išteklių paskirstimo politizavimas, ypač projektų atrankos E, etapu, taip pat ir administraciniai gebėjimai. Ir reikėtų pažymėti, kad eksantė sąlygos šiuo laikotarpiu e, paskatino tam tikras struktūrinės ir institucinės reformas. Ir e, tikrai yra argumentų pagrindžiančių tų sąlygų būtinumą ir ateityje, tačiau, manau, iš to pradinio patirties etapo turėtume kai ko pasimokyti. E, svarbu siekti, kad struktūriniai fondai atitiktų regioninį ir nacionalinį kontekstą. E, jie turi būti tvarūs, e, turėtų būti sukurtos, sukurti ilgalaikiai instituciniai pokyčiai. Ir taip pat reikėtų sutelkti dėmesį ir į administracinių gebėjimų stiprinimą. Trečias klausimas, kurį iškėliau, buvo e, štai koks, ar ši politika įgyvendinama arti piliečių. Čia galime pateikti ir teigiamą, ir neigiamą atsakymą. Matome, kad e, žmonės e, žino, kas yra sanglaudos politika ir ją vertina kai kuriuose šalise, tačiau kitur tas suvokimas yra labai nedidelis. Galiu pacituoti Vokietijos žurnalą Spiegel E, tai yra žurnalas, kuriame buvo daug e, straipsnių kritikuojančių sanglaudos politiką per pastarosius dešimtmečius. Viename iš naujausių numerių šiame žurnale buvo pasakyta, kad e, iš Briuselio į visą Europą plaukia pinigai ir idėjos, bet kodėl to niekas nepripažįsta. Atrodo, kad atsiradusi kažkokia kolektyvinė kliūtis pripažinti, kad Briuselio pinigai yra geras dalykas. Mm, manau, kad verta pagalvoti apie tai, e, kodėl ir kur kyla toks e, nevienareikšmis politikos e, suvokimas. Iš dalies tai remia diskusijos. Viena vertus, įnašus mokančios šalis siunčia signalą, kad pinigai turi joms grįžti. Kitas dalykas, neigiamas signalas ateina iš biudžeto, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Ten yra akcentuojama ES išlaidų neefektyvumas. Ir E, ateityje vykstančioms diskusijoms, manau, vertėtų pagalvoti, kokių padarinių e, turi tas diskusijų tonas. Taip pat, manau, reikėtų pagalvoti ir apie komunikacijos iššūkius. Reikia pagalvoti, kaip geriau komunikuoti apie sanglaudos politiką. Dar vienas klausimas. Ar išlaidos yra pakankamai lankščios, kad būtų galima reaguoti į naujus iššūkius? Na, sanglaudos politikoje e, šis dalykas yra sudėtingas, nes vienas iš didžiausių šios politikos privalumų yra tai, kad ji yra susijusi su ilgalaikė vystimosi politika ir tos politikos nuspėjamumas yra jos privalumas, tačiau reikia pripažinti, kad egzistuoja poreikis ir reaguoti į naujus atsirandančius iššūkius. Šiame, čia skaidrėje matote įvairius galimus variantus, kaip padaryti sanglaudos politiką lankstesnę. Tas lankstumas gali būti užtikrintas programų lygių, nacionalinių lygių ir ES lygių. Tačiau e, skirtingi lygiai skirtingai yra pasirengę perorientuoti e, finansavimą. E, turime tam tikros patirties. E, e, 94-99 metų laikotarpiu įvyko tam tikras e, lūžis, e, buvo pakeistos programos, taip pat 2002-2006 metais įgyjome patirties panaudodami lankstumo rezervą. Per pastarąjį laikotarpį 7-13 metais e, buvo numatytas nemažas lankstumas, kad programos galėtų būti keičiamos reaguojant į krizės. Ir šių laikotarpių patirtis yra mišri. Ir manau, kad turbūt geriausia priemonė užtikrinti lankstumą e, būtų turėti lankstumo rezervą ES lygių. Galėtume pagalvoti apie tam tikras iniciatyvas, pavyzdžiui, gyvenintas dešimtame, dešimtame dešimtmetyje, e, būtent tada įgyjome nemažai teigiamos patirties, kurią galėtume pasiremti. Ir paskutinis klausimas. Ar išlaidos yra paprastos, ar jas lengva administruoti. Ir galėčiau teikti, kad tai yra e, sanglaudos politikos achilo sausgyslė, nes tikrai daugeliu atveju įgyvendinti tą politiką nėra paprasta. E, manau, kad e, pastarosius porą metų kalbama apie politikos stiprinimą. Na, šios politikos sudėtingumą iš dalies lemia tai, kad ši politika įgyveninama 25 metus ir e, joje metams bėgant dėl visai pagristų priežasčių atsirastavo vis nauji ir nauji taisyklių sluoksniai skirti nacionaliniams ir regioniniams institucijoms. Taip pat E, yra ir tam tikras kontrolės ir sudėtingumo užburtas ratas. E, viena vertus yra ši politika e, kritikuojama dėl labai didelio klaidų lygio, ją kritikuoja parlamentas, taryba, auditorumai, tačiau dėl to atsiranda naujų reikalavimų, naujų patikrinimų, Tai kelia naujus reikalavimus valstybėms narėms. Tada komisija savo ruoštų pateikia daugiau gairių. E, dėl to vėliau atsiranda naujos procedūros, jas diegia valdymo institucijos. Ir, žinoma, visą tai sukuria netikrumą, riziką ir galiausiai sukelia administracinės klaidas. Ir tai ir lemia padidėjusi klaidų lygį. Siek išsiveršti iš to užburto rato nėra paprasta manau, kad Moran Gilen vėliau pakalbės e, apie tai. Manau, kad problemos e, yra sutelktos dviem lygiais. E, vyksta diskusijos dėl supaprastinimo, sakoma, kad reikia vieno taisyklių rinkinio ir taip toliau. Na, tai galėtų daug ką pakeisti, tai galėtų iš esmės pakeisti įgyvendinimo taisyklės, tačiau to gali nepakakti valstybėms narėms, kurios uh, kurioms, kurios signavimai nedideli, kurie, kurios mano, kad e, sanglaudos politikos ekonominis efektyvumas keičiasi ir administravimo išlaidos atsveria gaunamą naudą. Ir čia, manau, reikėtų pagalvoti apie radikalesnius pokyčius. Galbūt reikėtų diferencijuoti valdymą, galbūt kai kurioms valstybėms narėms reikėtų nustatyti paprastesnius reikalavimus, atsižvelgiant į mažesnį riziką. Galbūt e, reikėtų e, į rezultatus orientuotų veiksmų, galbūt reikėtų labiau pasiremti nacionalinėmis taisyklėmis ir nacionaliniu auditu. E, tuo pačiu metu reikalaujant, kad būtų laikomasi, pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklių. Taigi, reikia pagalvoti apie diferencijavimo kriterijus, taip pat reikėtų pagalvoti, kaip taisyklės yra įgyvenimos praktiškai baigdamas pasakysiu, kad e, pagrindiniai klausimai kylantis dėl sanglaudos politikos e, e, gali būti suskirstyti į šias kategorijas. Visų pirma, ar reikia stiprinti teritorinę dimensiją, taip pat ar reikėtų labiau derinti ekonominę valdyseną su sanglaudos politika, atsižvelgiant į nuoseklumą, sąsajas, aktualumą Taip pat ar reikėtų stiprinti ex ante sąlygas, kad pagerėtų rezultatai, e, kaip užtikrinti veiksmingesnį komunikavimą, kaip reikėtų keisti naratyvą, ar e, sanglaudos politika turi būti lankstesnė, kaip to lankstumo siekti, ar ES lygio rezervas yra geriausias būdas užtikrinti lankstumą ir Galiausiai supaprastinimas. Ar reikėtų labiau diferencijuoti požiūrį į valdymą, įgyvendinant platesnę supaprastinimo darbo tvarkę? Ačiū. Ačiū, profesoriu. Tikrai e, toks labai kvepiantis pradžios akcentas mūsų seminarui. Toliau kalbėsime apie integruotą struktūrinių fondų panaudojimą struk, e, socialiniams problemoms išspręsti. Du pranešėjai, ponas Levalė ir ponas Binjani. Prašom, kvieščiau kalbėti trumpai, kad liktų laiko diskusijoms. Bandysiu, ką galiu. Dėkoju, ačiū kad pakvietėte su Nikole Brinjani kartu su kolega François Levale. Pristatysiu pirminius, kiš, kol kas vyk, vykstančio tyrimo rezultatus apie tai, kaip EFSI fondai yra panaudojami socialinėms problemoms spręsti. Dar kartą e, Džono Butlerio e, išvadas pakartosiu, tik tai šiek tiek kitos perspektyvos tai yra kaip ES bando reaguoti į socialinius iššūkius. Eurostat įrodikliai e, pasitarnaus mums kaip išeities taškas, kalbant apie socialinę atskirtį. Jie yra naudingi dėl to, kad e, nustato ne tik tai skurdo lygį, bet nustato ir e, trukdžius įsidarbinant, pavyzdžiui. Taigi Čia e, skaidrėje matote dabartinę ES padėtį, duomenys yra naujausi, jie yra Eurostato duomenys, kaip matote iš mėlynos linijos 2015 metų pabaigoje maždaug 118 ES piliečių, 118 e, milijonų ES piliečių patyrė socialinės atskirties ir skurdo grėsmę. E, šis skaičius mažėja, kaip matyti iš skaidrės. Pikas buvo pasiektas 2012 metais, Tačiau vis dėlto, jeigu manys, e, žiūrėsime į 2020-ųjų strategijoje numatytą tikslą, tai yra raudona linija pavaizduotas tikslas, tai vis tiek iki 2020 mums to tikslo pasiekti nepavyks, tai maždaug bus 110 milijonų, tai yra maždaug 14 milijonų daugiau nei tikėtasi ką dargi galime pasakyti iš statistinių duomenų, o būtent, kad ši rizika ypač kyla atitinkamoms kategorijoms - ilgalaikiams bedarbiams, nedidelę kvalifikaciją turinčiams asmenims, moterims, jaunuoliams, etninėms mažumoms e, negalę ar chroninės lygas turintiems asmenims ir, aišku, migrantams. E, statistika taip pat rodo, jog E, bendrai vertinant su socialinė atskirtimi sus, susijusios problemos yra sudėtingos, išplaukiančios iš tam tikrų teritorinių e, e, aspektų. Vakar kalbėta apie tai, kad kai kurie regionai, kurie yra daugiau kaimiški, e, patiria daugiau problemų, o kitos tuo tarpu problemos koncentruojasi miestuose. Taip pat ir statistinių duomenų matyti, kad konkrečių specifinių problemų atveju, pavyzdžiui, kalbant apie migrantus, tai jie telkėsi būtent e, miestuose ir dėl to atsiranda, aišku, e, tam tikrų problemų. Tai yra E, pagrindinės išvados, kurias galime daryti. O konkrečiai kalbant apie mūsų studijos temą, tai kokįgi atsaką Europos struktūrinis fondas teikia? Kaip žinote, viena iš teminių sričių tai yra tiesioginis e, socialinės atskirties problemos sprendimas. Ir jei institucijos suinteresuotos, investuoti į projektus, kurie mažina socialinę atskirtį. Tai yra galimybė pagal teminę, teminės rytis tokius projektus finansuoti. Iš šios schemos matyti, kokiosgi lėšos buvo skirtos 2014-2020 laikotarpiu Ir kaip matyti, maždaug 63 milijardai eurų buvo skirti devintai teminiai sričiai. Tai nėra pagrindinis teminis prioritetas esama ir kitų, e, kur yra skirta dar daugiau lėšų, tačiau vis dėlto 14 bendro biudžeto lėšų yra skirta būtent tiesioginiai kovai su atskirtimi. Taip pat įdomu pastebėti, kad šios lėšos skirtos ne tik tai iš socialinio fondo, čia mėl, violetinė spalva pažymėta, bet ir EFRD ir EFF e, lėšos taip pat, kurios yra skiriamos tiesiogiai. Taigi kyla konkretus klausimas, kaip dabartinio reglamento galimybės leidžia institucijoms integruotai pasinaudoti atitinkamais fondais, pavyzdžiui, renkti integruotus veiksmus finansuojamus iš daugiau nei vieno šaltinio arba bendrus e, projektus apjungiant keletą naudos gavėjų arba apjungiant keletą finansavimo instrumentų. Taigi kaip e, tą e, integruotą požiūrį patvirtinti ir reaguoti į socialinius iššūkius. Kaip sakiau, tyrimas dar tebe vyksta, tačiau išryškėja tai, kad nuostatas būtų galima panaudoti įvairiose institucijose, kad būtų galima gauti daugiau lėšų, finansuoti papildomus projektus. Ir nors ne per e, tiesiogiai, ne per devintą teminę sritį, vis tiek būtų galima pasiekti teigiamų rezultatų mažinant atotrukį. Tipiniai pavyzdžiai būtų ESF ir RDF finansuojami projektai e, pagal aštuntąją teminę sritį. Tai yra daugiau paslaugų konkrečioms e, tikslinėms grupėms, kurios tokių galimybių neturi. Kitos galimybės FRD finansuojami projektai, pavyzdžiui, maži infrastruktūros projektai, leidžiantis sumažinti tam tikrų kaimo vietovių atskirti, e, didinant jų susietumą, junglumą, įgyvendinant e, RTF projektus, uh, E, galima įgyvendinti veiksmus, kurių tikslas sumažinti konkrečias su socialinė atskirtimi susijusias problemas. Kai kurioms valstybėms e, aktualus ir konkretaus koordinavimo mechanizmo sudarimas, kadangi būtų galima susijęti ESF ir kitus prieinamus fondus ir spręsti e, su, e, su socialiniu gyvenimu susijusios problemas, netgi pasinaudojant, pavyzdžiui, migracijos ir prieglapščio fondų. Ir daugeliu atveju, kai e, reikia inovatyvių veiksmų, kurio per, ir jie finansuojami per RDF, tai šie veiksmai yra konkrečiai skirti tam tikrai e, atskirties problemai spręsti. Pavyzdžiui, e, miestų inovatyvus projektai leidžia spręsti specifines problemas susijusias su socialinė atskirtimi miestuose. Taigi apibendrinant išiškėjo štai kokios rekomendacijos. E, daugia dimensinis socialinės atskirties vaidmuo dar kartą pasireiškia. Tai, yra, tai reiškia, kad galima problemą spręsti įvairiai pasitelkiant įvairius fondus ir per įvairias politinės priemonės. Taigi tai yra e, tam tikra daugia disciplininė e, transversali problema. Taip pat mūsų studija įrodo, kad esama sudėtingų teritorinių um, aspektų, kurie taip pat apsunkina socialinių problemų sprendimą. Kai kurios problemos aktualesnės kaimams, kai kurios stambiems miestams. Na ir galiausiai uh, turbūt jums savaime suprantama, tačiau reikia pastebėti ir tai, kad kartais vietos regioniams ir nacionalinėms institucijoms sprendimas perskirstyti lėšas, kad būtų galima spręsti konkrečias problemas e, susijusia su socialinė atskirtimi yra sunku. Sunku, kad ir piliečiai tam iš esmės nepritarė nes mes kaip institucijos turime dirbti suteikto patvirtinto biudžeto rėmose. Tai reiškia, kad kartais skiriant vienam tikslui daugiau dėmesio tenka mažinti finansavimą kitam. Taigi bandėme jums pateikti tam tikrų išvalgų diskusijoms ne tik tai e, kalbant bendrai apie sanglaudos politikos finansavimo lygmenis, bet ir apskritai, kad būtų galima nuspręsti, kaip padidinti e, esi fondo panaudojimą, e, siekti sinergijos. Iš studijos galime pasakyti, kad to daugiadimensinio ESIF charakterio stiprinimas leidžia ESIF institucijoms investuoti į projektus, kuriuos įgyvendinsime. Taigi bet kokia parama, kurią galima teikti, kad būtų galima lengviau gyvendinti atitinkamus projektus, tokius kaip ITI, yra sveikintina galbūt kartojuosi e, tai, ką sakė profesorius, bet e, reikia pasakyti, kad fondų supaprastinimas yra labai svarbus, e, kad aišku, galima pasitelkti ir kitus fondus, bet tai turėtų tam turėtų atsirasti galimybės fondų panaudojimą padarant lankstesnį. Taip pat būtų galima supaprastintas priemonės taikyti ir ESF institucijos galėtų ieškoti sprendimų ne tik tai fondus įgyvendinant greičiau ir paprasčiau, bet ir nustatant daugiau matomumo, skaidrumo veiksmams, kurie pasiteisina. Ir dar kalbant apie bendrasias problemas e, konkrečioms tikslinėms grupėms, ypač kalbant apie e, grupės, kurios kenčia nuo socialinės atskirties, tai čia reikėtų kalbėti apie papildomų prioritetų nustatymą konkrečioms grupėms. Ir tai galėtų padėti institucijoms e, lengviau perskirstyti lėšas. Projektų praktinis įgyvendinimas turėtų būti supaprastintas. Na ir galiausiai paskutinė pastaba, kadangi iniciatyvos yra inovatyvios, tai o, e, manytume, kad tais atvejais, kai iniciatyvos yra finansuojamos, reikėtų imtis tam tikrų ir intervencinių priemonių, kad būtų galima gyvendinti papildomus projektus anksčiau pristatytoms problemoms spręsti. Taigi, jeigu turite konkrečių klausimų, prašau. Dėkuoju, tęsame. Kitas pranešimas Europos struktūrinių investicijų fondų parama įgyvendinant rekomendacijas pagal šalis ir vykdant struktūrinės reformas valstybėse narėse. Pone Drena Sukovatoševa yra čia ir, ir ponas Andrė Kifolylė žodis jums E, jūs nuspręskite, kaip pasidalinsite laiką. Ačiū pirmininkė. Aš vieną minutę pakalbėsiu, paskui Andrė pristatys e, šį tyrimą. Mes pradėjome iš viso 11 tokių tyrimų mūsų direktorte, stengiantis įvertinti dabartinį gyvenimą ir pagalvoti apie ateitį. Penki tyrimai jau yra baigti, šeši dar tebe vyksta. E, siekiant įvertinti rekomendacijų pagal šis įgyvendinimą. Galutinės išvados ir komentarai bus pateikti, e, kurie buvo e, nustatyti. Norime taip pat baigti tyrimus dėl supaprastinimo finansinių priemonių, dėl koordinavimo ir harmonizavimo tarp fondų, dėl alternatyvių gyvendimo būdų ir visi, visi tie tyrimai bus panduoti rengiant e, ataskaitą komisijos dėl poveikio vertinimo, dėl naujų teisės aktų pasiūlymų, dėl pagrindinių fondų remimo, dėl struktūrinių reformų. Mes nustatėme čia du pagrindinius tikslus. Pirmasis yra įvertinti, kada ir kaip gali prisidėti prie struktūrinių fondų panaudojimo Ir kaip tai galėtų duoti patirties ir peno pasirengimo laikotarpio 2020 metų. Apie 75 e, procentai šalių, kurie turi struktūrinį iššūkį, kuriems reikia ES investicijų. Ir pana, jo, jos gali gauti paramą iš ES investicijų fondų. Tik tai 30 procentų struktūrinių uh, iššūkių negali būti uh, finansuojami iš ES fondų. Mes esame pasirengti gerinti darbą, rengiant rekomendacijas pagal šalis, taip pat Europos semestro programas įgyvendinant. Esu išgirdusi labai įdomių idėjų, kaip mes galime spręsti ateities iššūkius. Ir šiandienos seminaras taip pat mums yra svarbus kalbant mūsų apmąstymus apie ateitį. Įvairiose forose yra rengiami įvairūs sustikimai, kur bandome aptarti geriausią kelią, kuriuo reikėtų judėti, kuriant įgyvendimo mechanizmus, kurie būtų kiek galima paprastesni ir veiksmingesni. Dabar perduodu žodį Andrėja Kifulė. Labadiena, ponios ir ponai, prantanai. Aš esu Andrėja Šifolylį Ir mano įmonė, mokslinių tyrimų įmonė yra įsikūrusi Romoje. Mes atliekame analizę Europos komisijai, taip pat ir regioniniam vyriausybėm ir Europos parlamentui. Įžanginę dalį aš praleisiu, kad, kadangi e, ponė Sukova labai aiškiai viską išdėstė, turint galvoje turinį ir tikslus mūsų tyrimų. Taigi dabar aš kalbėsiu dabar jau apie turinį. kaip Europos semetro e, dalis. E, viena iš dalis yra rekomendacijos pagal šalis. Tai yra parengta, parengti konkrečiai valstybėms narėms politikos mm, patarimai ir rekomendacijos. Ir tai yra svarbu, svarbu ESI fondams. Tai yra susijęs ir su teminiais tikslais e, sanglados politikoje. Rekomendacijos pagal šalis yra laukiamos, yra numatomos kiekvienais metais iš valstybių ataskaitų, atliekama struktūrinių iššūkių analizė ir struktūrinė formų poreikiai valstybėse narėsi. Kai aš e, kalbėjau struktūrinius iššūkius, aš čia turiu ir rekomenduojam rekomendacijas pagal šalis ir papildomas struktūrinės reformas. Pagrindinis tikslas tyrimo įvertinti, ar ir kaip struktūriniai iššūkiai yra, kaip juos atsižvelgiama, kaip atsižvelgiama į juos rengiant e, e, programą po 2020 metų. Kokios pamokos yra išmoktos ir kaip jas galima panaudoti programavimą po 2020 metų. Mes vilkime dėmesį laikotarpį nuo 2012 iki 2015 metų, tai yra metai, kurie yra patys svarbiausi rengiantis 2014-2020 metų veiklos programas. Šiuo laikotarpiu virš 1100 struktūrinių iššūkių yra ES. E, vienas trečdalis yra susijęs su ESI fondais. Taip kaip iššūkiai yra suformuoti, jie yra labai įvairūs, labai skirtingi valstybėse narėse. Ir mažai iš jų yra susijusių su konkrečiomis rekomendacijomis, glaustomis ir konkrečiomis. Svarbu pasakyti tai, kad vidutiniškai iš 50 procentų rekomendacijų kiekvienais metais pasikartoja, kalbam apie tos pačius iššūkius, kurie buvo ankstesniais metais. Ir nors semen, semestre e, tos rekomendacijos turėtų būti siemos su ilgalaikiais klausimais. Mažiau vie, ne vienas trešdalis struktūrinių iššūkių reikalauja reglamentavimo pokyčių. Pavyzdžiui, nauji teisės aktai, nauji reglamentai turėtų būti rengiami. Panašus skaičius iššūkių reikalauja investicijų pavyzdžiui, energetikos sistemą, į darbo rinką, aplinkosauginę infrastruktūrą. 47 reikala, procentams reikia derinio tiek investicijų, tiek reglamentavimo pokyčių. Jeigu susumuotumėt mėlyną ir raudoną dalį šioje diagramoje, galėtumėt matyti, kad daugiau kaip 73 procentams visų rekomendacijų reikia investicijų ir ESI fondas turi tą, fondai turi tą potencialą. Kokios rekomendacijos yra e, parengtos per semestro procesą? Struktūrinių iššūkių paskirstimas pagal politikos rytis. E, aktyvaus darbo rinka ir užimtumo rinka, taip pat tinklų e, pramonės yra pačios svarbiausios temos. Paskui eina švietimas ir mokymas, instituciniai pajėgumai, E, parama verslui ir inovacijoms. Yra pavyzdžių aktyvaus darbo rinkos struktūrinių iššūkių ir tai apima poreikį skatinti e, aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje ir jaunų žmonių integravimą į darbo rinką. Iššūkiai susiję su e, tinklų pramonė, pramonė šakomis. Reikia remti investicijas skatinti mm, konkurencing, konkurencingumą e, įvairiose srityse, paslaugų srityje, e, e, skaitinės rinkos srityje ir taip, ir taip toliau. Mes siekėme suderinimo tarp semestro, Europos semestro ir ESI fondų. Partnerytės susitarimai, struktūrinės reformos ir semestras buvo kaip pradžia atrenkant prioritetus – ypač kalbant apie Europos socialinį fondą ir Europos regioninės plėtros fondą. Yra aukšto lygio suderimas tarp klausimų iškeltų semestre ir politikos ryčių, kurios yra siejamos su ESI fondu. ES turi užtikrinti, kad tas sudarimas neliktų vien popieriuje, kad tai duotų rezultatų, kalbant apie reformas. Pabandykime apibendrinti kokie yra pagrindiniai šių dviejų politikos požiūrių bruožai. Čia kalbame apie metinį politikos procesą, bet praktiškai rekomendacijos, matome, yra kartojamos ir reikia ilgalaikių reformų. Trijų, ket, trijų ketverių metų. Toliau, struktūriniai iššūkiai yra labai miglotai apibrėžiami. Paprastai nėra tikslų iškeliamų ir nėra aišku, ar e, valstybės narės turi jais vadovautis. Kita vertus, struktūriniai ir vesiciniai fondai, jie remiasi ilgalaikiais e, projektais, atsakomybės rytimi ir fondai yra vis labiau naudojami pastruoju metu, sprendžiant negatyves krizių pasiekmes, pavyzdžiui, e, išsaugoti dabartinės darbo vietas, būtina švelninti krizės poveikį tuomet, kai yra e, sunkiau užtikrinti struktūrinius pokyčius. Taip pat svarbu, kad sanglaudos politika yra teritorinė ir kiekviena teritorija patiria savus e, iššūkius, kurie nebūtinai atitinka visos šalies ar kitų valstybių narių iššūkius. Siekiant pusiausvėros tarp šių dviejų politikos požiūrių yra labai sudėtingas. Iš vienos pusės Jeigu žiūrėtumėm į ESI fondus, turime subsidiarumą, daugia, daugia pakopę mm, valdyseną, partnerystės vaidmo nustatant prioritetus, o iš kitos pusės yra iš viršaus žemyn nukreiptas semestro procesas. Ir būtina koordinacija abiem atvejais. Siekiant pasiekti veiksmingesnį suderinimą, reikia mm, tam tikro pakoregavimo tiek semestre, tiek ESI fonduose. Pereikime prie tam tikrų pasiūlymų programuojami po 2020 metų. Pirmiausia, semestre yra svarbiausia užtikrinti dešinę e, sanglodą tarp valstybių narių e, struktūrinių iššūkių kontekste. Reikia tikslesnių e, tikslų Pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti apie daugiametės rekomendacijas ir stebėseną. Mes kalbame apie pokyčius, kurie geriausiu atveju turėtų užtrukti met, keletą metų, kad būtų gyvendinti. Daugiau dėmesio regioniams iššūkiams reikėtų e, skirti. Svarbu skatinti e, atsakomybės prisėmimą, nacionalinės valdžiaus įtraukimą ir taip pat reikia atsisukti į piliečius. Kita vertus, ESI fondai neturi būti bet kam skirti, reikia sutelkti dėmesį prioritetinės reformas, atsižvelgti į išteklių prieinamumą šalyje arba regione ir prisidėjimas e, prie reformų turėtų būti stebimas, kontroliuojamas, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti rezultatai. Reikėtų parengti aiškės gairės, kurias e, parengtų valstybės narės regionai, taip pat reikėtų sutelkti nacionalinius ir regioninius išteklius. Galutinė žinia būtų tokia, kad dabartinis požiūris politikos koordinavimą yra pakankamai geras, bet dar yra daug vietos gerinant sąsajas tarp ES politikos krypčių ir nacionalinių politikos skripčių. Ypač kalbant apie laikotarpį po 2020 metų, reikia skatinti atsakomybę, valstybių narių įsitraukimą, regionų įsitraukimą ir ES e, piliečių dalyvavimą. Dėkuoju. We... Ačiū. Toliau ponas Moriai Juland, komisijos kelrodis planas, rengiant e, sanglaudos paketą po 2020 metų. Ačiū, pirmininkė. Na, kadangi esu paskutinis, e, tai trūkumas tas, kad e, dar labiau trūksta laiko, o privalumas tas, kad prieš mane kalbėjusieji aptarė daugelį dalykų, kuriuos norėjau paminėti aš. Pradėsiu nuo plačios apžvalgos apie dabartinį proceso etapą. Daugelį iš jūsų tai turbūt yra žinoma, bet aš pateiksiu bendros informacijos. Na, akivaizdu, kad mes dabar ruošiamės renkti naują daugiametę finansinę programą. Tai bus pagrindas įvairiems kitiems teisėkuros pasiūlymams, kurie bus vėliau teikiami. Vykstančiam procesui bus atliekami atitinkami poveikio vertinimai, jie bus e, rengiami, rengiant ir patitinkamas viešasias konsultacijas. Konkretaus tvarkaraščio dar neturime, bet norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos, pavyzdžiui, pradžioje minėjo ponia Krėl. E, birželio mėnesį vyks sanglaudos forumas. O rudenį, šių metų rudenį, ketiname pateikti mm, septintąją sanglaudos ataskaitą. Tokia yra dabartinė padėtis. Kalbėdamas komisijos vardu, norėčiau tiesiog paminėti įvairius e, informacijos šaltinius, išteklius, kuriais naudojamės rengdami būsimą politiką. Akivaizdu, kad išeiti, mūsų išeities taškas yra pamėginti pasimokyti iš ankstesnės patirties. Taip pat turime ekspost vertinimus 2007-2013 metų programų. Be to yra atlikta ir keletas studijų, kurias paminėjo Adriana, kai kurios iš tų studijų baigtos kai kurios dar <clears throat> atliekamos. Taip pat rengiame ir keletą seminarų, taip pat turime aukšto lygio e, darbo grupę, kuri e, dirba su supaprastinimo klausimais, apie ją dar pakalbėsiu ir žinoma, mes bendradarbiavame su daugelį kitų organizacijų. E, taip pat vyksta diskusijos su kitomis ES institucijomis, atliekamas darbas rengiant į rezultatus orientuotą biudžetą. Taip pat turime nuolatinį struktūrinį dialogą su mm, ESI fondu, fondo partneriais ir, kaip jau sakiau, atėjus reikiamam laikui bus rengiamos ir viešosios konsultacijos. Dabar grįžu prie studijų, tyrimų klausimo. Buvo atliktos keturios pradinės studijos, juose buvo gilinamas į 2014-2019 metų programavimo laikotarpį. Buvo nagrinėjamos partnerystės, e, visos tos studijos ataskaitos yra paskelbtos internete. Mes taip pat nusprendėme, kad e, būtų naudinga pagalvo, panagrinėti įvairių slengštinių verčių uh, ir įvairių atliktų studijų poveikį ankstesnių programavimo laikotarpių. Įdomu nagrinėti tą e, poveikį, nes vykstant dėryboms dėl įvairių reglamentų, pavyzdžiui, buvo sakoma, kad mums reikia nustatyti tam tikras ribas, slengstinės vertes, nuo kada kas taikoma ir E, mes savo studijoje dabar gilinamės, kokį poveikį turėjo tų slengstinių verčių nustatymas. Taip pat turime ir šešias dar atliekamas studijas, kurios turėtų prisidėti prie būsimų poveikio vertinimų ir taip pat jomis bus naudojamasi formuojant politiką. Toliau aukšto lygio darbo grupė. Ji beje posėdžiauja ir šiandien. Jos darbas yra padalintas į dvi, du etapus. Per pirmuosius 5-6 sustikimus buvo gilinamasi į dabartinę situaciją ir svarstoma, kokių galimų pokyčių, korekcijų, kokios, kokie pokyčiai, korekcijos būtų įmanomi jau dabar. Taigi yra galvojama apie supaprastintos sąnaudų variantus, apie mažas ir vidutinės įmonės. Ir E, daugelis šios darbo grupės pasiūlymų buvo įtraukti į komisijos rengiamą omnibus pasiūlymą. Taip pat buvo iškelta tam tikrų pradinių idėjų, bet buvo nuspręsta, kad e, jas dėkti į pusėjus programavimo laikotarpiu jau yra per vėlų, bet e, todėl tos idėjos atidėtos kitam laikotarpiu. Ir nuo, nuo šiol ši darbo grupė daugiausia dėmesio skirs laikotarpį po 2020 metų, bus gilinamas į tas idėjas, kurias jau pristatė kiti pranešėjai, kiti kalbėtojai. Ir galiausiai šių, per šiuos metus bus parengta rekomendacijų, kurios taip pat e, bus aptariamos diskusijose. Ir dar baigtamas norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos jau išgirdote ir ankstių, ankstesnių pranešimų metu, bet tai turbūt yra tie variantai tos alternatyvos, kurios ryškėja diskusijų metu viso Europos Sąjungoje. Visų pirma, lankstumas. Tai yra tas esminis iššūkis, kaip subalansuoti ilgalaikę strateginę viziją, kuri yra sanglaudos politikos esmė, su neišvengiamų poreikių reaguoti į trumpalaikius įvykius. Toliau rezultatai, rezultatų pateikimas. E, jau 14-20 metų laikotarpiu tam skiriama daugiau dėmesio. Ir iššūkis yra tas, kad laikotarpį po 2020 metų teks parengti dar neturint visų lankstumo rezultatų iš šio laikotarpio. Toliau ekonominė valdysena ir struktūrinės reformos. Mes jau nekartą kalbėjome, kad reikia stiprinti šią sąsąją. Ir komisija e, mano, kad jeigu nebus įgyvendinamos struktūrinės reformos, kaip mes galėsime būti tikri, kad mūsų investuojamos lėšos yra tikrai veiksmingai ir vertingai panaudojamos. Jeigu struktūrinės reformos vyks, tai reiškia, kad finansavimas bus nukreiptas tinkama linkme. Toks yra mūsų požiūris. Supaprastinimo darbas bus tęsiamas. Žinoma, visi yra suinteresuoti supaprastinimu, tačiau šiuo klausimu atsiranda tam tikra dichotomija. Ir man bus labai iš, įdomu išgirsti parlamento narių nuomonę. Iš įvairių Europos regionų mes girdime, kad 14-20 metų paketas yra per daug sudėtingas, pasirengimas jam trunka per daug ilgai E, kyla sunkumų, tačiau nedrįskite nieko keisti kitų laikotarpių. Tai akivaizdu, kad jau geriau dirbti su pažįstamais dalykais negu su naujomis taisyklėmis. Taigi matome priešingas, prieštaraujančias nuomonės. Viena vertus sakoma, kad negalime dirbti su sistema, kuri tikrai nėra tobula, bet kita vertus nenorima e, pokyčių. E, su tuo Taip pat šiek tiek siejasi ir kitas dalykas, kurį ypač matome mažesnėse valstybėse narėse. Tai yra diferenciacija, e, sistemos pritaikymas prie realybės ir esminis klausimas, kaip įmanoma tas pačias e, taisyklės taikyti, pavyzdžiui, Luksemburgui ir Lenkijai, kuri gauna 80 milijardų eurų. Kaip reikėtų sistemą pritaikyti tokioms situacijoms? Dar vienas elementas, kuris nuolat išriškėja, kalbant su naudos gavėjais, tai yra įvairios taisyklės, taisyklių skirtumai, naudojantis fondais, kurie iš esmės yra panašus. Ir skirtingi metodai, teikiant skirtingą finansavimą ir įgyvendinant skirtingas programas. Čia reikėtų pabrėžti, kad nors ESI fondai ir yra susiję su kitais. Visi fondai turi skirtingą misiją, skirtingus prioritetus. Kai kurių fondų prioritetai yra nustatyti netgi sutar, ES sutartyse. Ir tai reikia turėti galvoje. Kitas dalykas iš dalies susijęs su diferencijavimu yra alternatyvus įgyvendinimo mechanizmai. Ar galima radikaliai keisti uh, E, lėšų teikimo mechanizmus. Žinoma, reikia e, stengtis siekti saveikumo, e, kad lėšos e, duotų rezultatą, būtų veiksmingai panaudojamos, reikia e, susijęti tarpusavį įvairius fondus. E, pavyzdžiui, čia reikšmingas tampa migracijos fondas, pradės veikti pernai. Ačiū. Labai ačiū. Štai kokie buvo šiandieną pranešimai. Žinau, kad bus klausimų, kad komiteto nariai jų pateiks. Galime diskutuoti iki pusės pirmos, 12.30. Taigi paprašyčiau užduoti klausimus ir paskui tikiuosi turėsime galimybių išgirsti atsakymus. Ponas Van Irsteroj, prašau. Norėčiau įsilieti į šias diskusijas, nes juk kalbame apie kitą e, finansinį laikotarpį ir apie galimybę pasinaudoti patirtimi. E, daug išmokome, nes įvyko tokių ne visai pageidautinų reiškinių, tokie kaip Brexit ar žemės drebėjimai Italijoje. Taigi, kalbant apie frakcijų nuomonės, EPP yra išsakiusi rimtą susirūpinimą tuo, kas vyksta. Taigi, klausimas mano būtų toks. E, kalbėta ir Lisabono sutartyje įtvirtinta e, teritorinės sanglaudos samprata. Ir šiuo atveju tik viename E, pasisakymė buvo kalbėta apie sanglaudos išplėtimą, bet man, galvojant apie sanglaudą ateityje, atrodo, kad e, apie tai reikėtų kuo daugiau kalbėti. Šeštoje sanglaudos ataskaitoje yra apie tai užsimenama ir dar kartą noriu pasakyti, kad atsiranda ryšys e, atsiranda poreikis sujungti Europą mažiau išsivyščiusiuose ir labiau išsivyščiusiuose regionuose. Čia kalbame apie įvairialypį bendradarbiavimą regioninių, transregioninių, e, valstybinių lygmenimis ir ryšys su kitomis priemonėmis taip pat yra nemažiau svarbus. Kalbame apie ekonomiką ir, ir, ir čia iškyla poreikis eiti giliau, daugiau suprasti apie sanglaudą ir e, atsisakyti to fragmentiško sprendimų prieimimo Europoje, nes tai niekuo nepadės. Mums svarbu, kad Europa solidarumo vedama kalbu apie trečiąją solidarumo versiją, dabar jau klausiu, koks tai būtų pagrindinis bendras planas Europai, kaip tą sanglaudą pagilinti. Ir, ir dar, kaip juk po, po breksito poreikis sanglaudai tampa dar didesnis. Europa negali būti susiskaldžiusi. Mums reikia greičio, spartos, reikia visus įtraukti į šį procesą, taigi atsiveria tam tikrų galimybių langas, bet čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie sanglaudą, ją geriau suprasti, bet reikia geriau suprasti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, kaip esif ir kitas priemonės, jų tarpusavio ryšį. Taigi klausiu apie teritorinę dimensiją ir sinergiją su kitais instrumentais, nes tai padarys mus stipresnius ir politinėse diskusijose. Ačiū. Ačiū. Diskusijas tęsime ir aptarinėdami e, nuomonę savo iniciatyvą. Ar turime daugiau komentarų, Bana? Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems ekspertams už labai labai įdomius pasisakymus, už labai naudingus dokumentus. Tikiuosi, ponia Vesfal e, greitai pasveiks, o reaguojant į tai, ką sakė ponia Krell dėl tikslų apibrėžimo ir busimosios anglaudos politikos, Tai, kaip sakė prieš tai kalbėjęs kolega, svarbu stiprinti teritorinį matmenį, išeinant iš Lisabono sutarties ir taip pat e, kalbėti apie ekonominę ir socialinę sanglaudą bei sumažinti e, tarp regionų esantį atotrukį. Čia labai svarbu akcentuoti sanglaudos politikos solidarumo elementą ir kalbėti apie sanglaudos politikos ateitį. Čia negalime pamiršti solidarumo vaidmens. Buvo kalbėta apie solidarumo vaidmenį socialinėme gyvenime. Kalbant apie sanglaudos politiką, tai daug kas daroma kovos su uh, nedarbu ir atskirtimi e, srityje. Žinome iš šeštosios anglaudos ataskaitos, kad kai kurie e, Europos regionai vienintelės viešasias investicijas gauna tik tai per struktūrinius fondus. To reikia nepamiršti. Daug e, buvo kalbėta apie komisijos pasiūlymus, apie poreikį stiprinti sanglaudos ir makroekonominių sąlygų ryšį. Beje, kaip žinote, žalieji labai kritikuoja e, tokią politiką vien dėl to, kad išvelgiame aišku, aiškia prieš priešą tarp sanglaudos politikos tikslų ir e, kitų Juk sanglaudos politikos vienas iš prioritetų yra siekti 2020-ųjų horizonto tikslų, kovoti su klimato kaita, mažinti vaikų nebaigiančių mokyklą skaičių ir taip toliau. Ir, ir be kita ko tai susijęti ir socialinė dimensija. Tačiau čia esama e, praktinių prieštarų. E, ES konsolid, biudžetinio konsolidavimo politika verčia judėti visiškai kita kryptimi ir turi visiškai kitokio poveikio valstybėms narėms. Taigi norėtųsi, kad e, žmonės suprastų, jog tas susijimas yra nebūtinai reikalingas. Ponas Kril kalba ir apie užimtumą. Reikia kalbėti apie struktūrinių reformų poreikį. Iš tikrųjų jis yra. Esama pasiūlymų iš kai kurių ekspertų, kalbama apie supaprastinimą, lankstumą, e, kalbama apie poreikį e, kovoti su korupcija, sumažinti e, paklaidų lygį, užtikrinti didesnį skaidrumą. Vakar buvo kalbama apie poreikį stiprinti matomumą ir partnerystę, e, kalbama apie darbą su pilietinė visuomenė, vietos e, bendradarbiavimą vietos lygmenių su savivaldos institucijomis. Taigi mano klausimas labai konkretus kalbama apie socialinę dimensiją, mums tai yra labai svarbu. Jūs pateikėte daug pasiūlymų ir kyla klausimas, koks svarbiausias struktūrinis pasiūlymas. Kalbant apie solidarumą, apie poreikį plėtoti sanglaudos politiką socialinės atskirties mažinimo ir darbing, už, įdarbingu, įdarbinimo didinimo linkme. Pone Matė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimų ir komentarų. Pirmiausia, pirmasis pranešėjas kalbėjo apie referendumų apie tai, kad referendumų rezultatus veikia um, šalies ekonominės ir socialinės sąlygos. Kalbant apie e, konstitucinį referendumą Italijoje, tai negaliu pritarti tam, žvelgiant į šiaurės rytus, į, pavyzdžiui, Ligurijos regioną, kur e, piliečių ekonominis ligmuo yra ganėtinai geras, žvelgiant į skurdesnius regionus, negalima pasakyti, kad ten kultūrinis ligmuo yra žemesnis ir kad e, žmonės nesupranta netgi referendumo klausimo. E, konstitucinė reforma būtų pakenkusi Italijos e, konstitucijai, ją e, nedovanotinai pakeitusi. Taigi e, jūs kalbate apie resursų paskirstimo skaidrumą, ką jūs turite omenyje, ar kalbate apie korupcijos mastus. Aš visiškai pritariu poreikiui kovoti su socialinė atskirtimi E, daugiau e, supaprastinimo nustatyti, kalbate apie poreikį siekti e, daugia dimensinio požiūrio į, pavyzdžiui, informacinių technologijų panaudojimą ar panašiai gal kažko nesupratau, bet nereikėtų viso dėmesio skirti vien tik tai migrantų problemai. juk e, sanglaudos tikslas yra panaikinti spragą tarp labiau išsivyščiusių ir mažiau išsivyščiusių regionų, o emigrantų srautai tik tai gali dar labiau nuskurdinti tuos skurdžiausius regionus. Tačiau čia labai svarbu į procesą įtraukti visus regionus. Taigi pritarčiau kolegai, um, kuris kalba apie poreikį uh, reformuoti struktūrinius fondus, pagerinti administracinius gebėjimus ir viešą administravimą padaryti veiksmingesnį. Čia problemų tikrai nematau, tačiau jeigu pradėsime kištis į valstybių narių gyvenimą ir siūlysime reformas dėl e, reformą švietimo, sveikatos e, ar viešo administravimo srityse, tai tikrai bus problemų. Maničiau, kad e, bet kokius pasiūlymus reikia labai atidžiai peržiūrėti, vertinant jų ryšį su sanglaudos politika. Jeigu teisingai supratau, Europos komisija yra labai aiškiai išsakiusi savo nuogastavimus, kalbama apie Europos semestrą, bet nenorima kalbėti apie makroekonominių sąlygų sub, e, nustatymą. Aš kviečiau dar šiais metais kolegas parengti atitinkamą uh, nuomonę. E, taigi kyla klausimas, kada atsiras ši iniciatyva, kada, bus, kada ji bus pateikta parlamentui ir tarybai. Dėkoju, ponė Gocelina. Ačiū pirmininkė. Man įspūdį daro šis dokumentų pluoštas. Gavome tikrai daug darbo. Um, dirbame ir e, komitete, ir forumuose. Tikrai e, turime įsiklausyti į e, specialių regionų poreikius. Mūsų laukia daug darbo, bet norėčiau garsiai pasvarstyti dviem temomis. Kaip šis darbas mums padėtų išspręsti svarbius klausimus Visų pirma, e, dokumente nepakalbama apie vieną svarbų dalyką, būtent išteklius. Mes kalbame apie po, kažkada, turbūt pamenate, kad europinio diskurso metu išryškėjo poreikis atsisakyti to e, nuo savų išteklių kaip sampratos dėl viešosios nuomonės, dėl žiniasklaidos ir akademinės bendruomenės nusiteikimo buvo siūloma tai reformuoti ar atsisakyti, tačiau dabar paradoksalu, jog situacija visiškai priešinga. Mes norime, kad sanglaudos politika atliktų beveik viską. Džiugu, jog galiu Ehm, čia ir savo balsą už sanglaudos politiką išsakyti, nes ankstesnės diskusijos nebuvo teisingos. Juk sanglaudos politika yra ta, kuri yra gerai prižiūrima, tyriama, vertinama. E, pri, Europoje, aišku, nepas, e, tai yra tik papildomi elementai, o šiaip jau jį pasiteisina kaip tokia. E, Ir jeigu panašiai būtų prižiūrimos finansų rinkos, tai iš tikrųjų būtų labai gerai. Ir um, pritariu tam, jog diskusijos atnaujinamos, žvelgiame į politikos, um, į tai, ką ji galėtų mums suteikti. Taigi čia svarbu orientuotis į turimus ir būsimus išteklius breksito pasiekme neturėtų būti susilpnėjusi ES. Turime savęs paklausti, ar tie ištekliai, kuriuos turime, pakankami aktualiausiams problemoms įspręsti. E, čia reiktų ieškoti ryšio tarp Europos semestro, Europos struktūrinės reformos ir sanglaudos politikos ar politikų. Turėtume kalbėti apie sistemą, kuri prisidėtų prie sanglaudos politikos sėkmės, kuri leistų sanglaudos politikai sumažinti neligybę ir neteisybę Europoje. Per pastarosius metus sumažėjo kofinansuojamų, bendrai finansuojamų projektų. Taigi didžiaja dalimi dabar jau pastebime, kad kai kurie projektai iki 95 procentų yra finansuojami iš bendrijos biudžeto. Valstybė nebeprisideda. E, tai reiškia, kad sanglaudos politika e, dabar jau tik taip e, grista tais 380 milijardų kurie tenka iš bendrijos biudžeto. Ar to pakanka tam, kad reaguotume į naujus iššūkius? Aš manau, kad turime būti sąžiningi ir labai sąžiningai pagalvoti apie šios dalykus. Aš kalbu apie vadinamąją dvigubą simetriją, apie situaciją eurozonoje ir ne eurozonoje. Juk norėdami eliminuoti skirtumus turime būti kantrus, mums reikia daug laiko. Be, be viso to <clears throat> e, reikia įvertinti ir laiko terminus. Taigi kvieščiau pradėti naujas diskusijas. Aš pasisakau už sanglaudos politiką, taigi ir toliau ją reikia plėtoti, tačiau Esu iš Neapolio ir e, pas mus dažnai sakoma, kad kartais norai yra per dideli ir viršyje e, galimybės. Tai kad taip čia nebūtų. Taip pat supaprastinimo reikalavimas. Jis yra svarbus pietų Italijoje. abstrakčiai svarstant, apibendrintai svarstant, tikrai yra per daug priemonių, per daug reikalavimų ir a, turėdami tokią gausybę priemonių mes prašome, e, kad norime, kad jos būtų tarpusavyje suderinamos ir funkcionuotų nusekliai, bet tai yra labai sunku. Kalbėkime ir apie valdyseną įvairiose sritise, tai nelengva bandome apjungti, mobilizuoti bendrijos finansavimą tam, kad visos lėšos būtų panaudojamos tikslingai, bet galbūt pave, pakaktų dviejų fondų. Vienas skirtas investicijoms, kitas asmenims. kalbame apie poreikį padėti jaunimui, migrantams, panaikinti socialinę neligybę. E, tai pakaktų dviejų fondų. E, krizės metu Italijoje, e, aišku, turbūt Graikijoje, Ispanijoje ir kitose valstybėse taip pat. Nežinau, kaip yra rytų Europos valstybėse, kurios nėra eurozonos narės, bet Viena iš krizės pasiekmių yra tai, kad valstybė atsitolino e, nuo šių funkcijų, nebėra pareigybių asmenų, kurie užsijimtų būtent tokiomis funkcijomis. Mm, valstybinėse struktūros institucijose postų postai yra neužimti, būtent trūksta asmenų koordinuojančių lėšų panaudojimą ir įsisavinimą. E, taigi, nustatykime, sakykime, pasi, pasirinkime keturis, penkis europinius centrus, kurie galėtų vaidinti tą koordinavimo vaidmenį visoje Europoje. Uh, kalbėkime apie privačias investicijas, žiūrėkime į viską e, iš europinės pusės, visą šį mechanizmą. Peržiūrėkime taip, kad jis būtų veiksmingas, padėtų regionams, savivaldybėms. Tai yra labai svarbus projektas. Ir jeigu man reikėtų galvoti apie sanglaudos politikos reformą, tai aš žiūrėčiau iš viršaus į apačią, o ne atvirkščiai dėl to, kad mums reikia pradėti nuo supaprastinimo Briuselyje. Jeigu siekime daugiau skaidrumo, jeigu norime e, geriau mobilizuoti investicijas ir pasiekti didesnių rezultatų, nes juk labai dažnai po penkerių ar dešimties metų įvykdžius teritorinės ir socialinės reformas, vis dėlto matome, kad grįžtama prie nulio. Taigi turime nusistatinėti tikslus, kuriuos, neturime tiksliau nusistatinėti tikslų, kuriuos labai sunku pasiekti. Kalbu iš patirties, ačiū. Rich, Dėkuoju, ponia Bogovič, jums trys minutės skiriamas, nedaugiau. Dėkuoju. Dėkuoju iš suteiktą žodį. Mes kalbame apie sanglaudos politikos ateitį, bet žinoma logiška, kad mes mastome ir apie praėjus, įgytą patirtį per praėjusias, praėjusius programavimo laikotarpius. Apie vienas procentas BVP viso ES biudžeto sanklaidos politika užima tik tai mažą dalelę. Mes turime parengti gerą sanglaudos politiką, kuri užtikrintų partnerystės susitarimus, kur būtų laikomasi partnerystės principo, bet kartais viskas yra kitaip. Valstybėse narėse matome kad yra pateikiama nemažai argumentų prieš tuos pasiūlymus, kurie teikiami iš Briuselio, nors jie ir atrodo sėkmingi. Turime suprasti, kad finansavimas anglodos politikai e, kitam būsimam laikotarpiu turėtų būti didesnis. Sanglaudos politika turės didžiulę įtaką infrastruktūrai ir investicijoms valstybėse narėse šeštoje ataskaitoje nuo 60 iki 80 procentų visų investicijų valstybėse narėse yra gaunama iš sanglaudos politikos. Sanglaudos politika yra labai matoma ir duoda gerų rezultatų daugelėje valstybių narių ir tai piliečiai vertina. Dėl laikotarpio 2014-2020 metų šis laikotarpis prasidėjo labai blogai, mes tai žinome partnerystė, inovacijos, moksliniai projektai, regioniniai aspektai, visą tai kėlė daug problemų. Aš kalbu Slovenijos vardu, pas mus yra daug problemų, didžiulis atsilikimas. Ir ekspertai pasitikrino, kokia yra situacija daugelį valstybių narių. Ir manau, kad tiek Slovenijai, tiek kitom valstybėm narėm būtų naudingiau turėti daugiau lankstumo tada mes galėtumėm geriau kurti savo projektus. Taip pat būtų gerai, kad taisyklės būtų panašesnės į tą laikotarpį, kuris buvo laikotarpį nuo 2000 iki 2004 metų. Mums reikia praktinių taisyklių, kurios leistų geriau įgyventi projektus. O laikotarpį po 2020 svarbu sustiprinti sanglaudos uh, politiką ir susijęti ją su Brexitu. Uh, Turime suteikti daugiau lankstumo sanglaudos politikai. Yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių ir todėl mums reikia užtikrinti, kad valstybės narės turi reikiamą lankstumą. Kalbant apie supaprastinimą, girdėjome daug įvairių argumentų. Svarbiausias supaprastinimas, mano galva, yra nepradėti iš naujo išradinėti dalykų. Neturime keisti visiškai programų turi būti užtikrintas testinumas, tai svarbu. Žinoma, galime įvesti tam tikrus pokyčius, bet neturime pradėti iš naujo kurti visą sistemą, nes tai būtų pernelik sunku. Kalbant apie prioritetus, naujų darbo vietų kūrimas yra svarbu, socialinė sąnglauda yra, yra vienas svarbiausių elementų, užimtumas Turime padėti valstybėms narėms, kuriuose yra problemų su partnerystės principo taikymu, ypač kai kalbame apie partnerystę tarp ekonominių ir mokslinių projektų. Turime padėti padai, pabaigti investicinę dalį, kad būtų sukurtos partnerystės ir galėtumėm kitų programavimo laikotarpių sėkmingai dirbti. Ačiū. Tai buvo daugiau pareiškimai negu klausimai mūsų svečiams, mūsų pranešėjams. Nemanau, kad jūs galėtumėte atsakyti, ar, ar čia tiesiog reikėtų tęsti diskusijas dvi ar tris minutės, tiek mums tik yra likę. Bet pripažinkime, kad diskusijos šiandien yra tik pradedamos. Dėkuoju iš pranešimus. Dėkuoju B politikos skyriui už šio seminaro organizavimą. Dėkuoju Jums visiems. Diskusijos buvo labai įdomios. Ir prašau tai suprasti tik kaip pradžią. Tęsime darbą įvairiuose renginiuose, įvairiuose formuose. Tai prašau, porą žodžių. Kalbėtojas kalba be mikrofono. I, I Pirmininkė, aš būtent norėjau tai pasakyti, kad mes palaikysime ryšius ir labai būtum dėkingi, jeigu galėtumėt raštu atsakyti patiktus klausimus. Bent jau vienas buvo klausimas, mes vertintume tai, dėk, būtume dėkingi už tai. Tęsime darbą ir pasikviesime jūs vėl ir vėl. Šio ryto posėdžio dalis baigta, e, toliau dirbsime trečią valandą po pietų.